Okazuje się, że w dzisiejszej przerwie jest sporo różnych ważnych wydarzeń. Panašu, kad vyko labai daug svarbių renginių per pertrauką šiandien įvairių seminarų, kurie glaudžiai susijęs su kitų mūsų darbo tvarkės punktų. Taigi kitas darbo tvarkės punktas yra ES gyvulininkistės sektoriaus tyrimo pristatymas iššūkiai ir galimybės pienas ir mėsa. Ir analizuojama dabartinė padėtis e, gyvulinkystės sektoriuje ir sąsajos e, tarp pieno ir mėsos e, sektorių. Nagrinėjama, kokių yra iššūkių ir galimybių, kokia yra padėtis šiuo metu, atsižvelgiant į krizę Tyrime taip pat bandoma panagrinėti ateitį, pažiūrėti, kaip klostysis šio sektoriaus raida. Taigi tikrai yra peno pamastymams, yra apie ką padiskutuoti. Žinome, koks svarbus yra gyvulinkystės sektorius ir pieno, ir mėsos. Žinome, kokia yra padėtis pieno rinkoje ir jautienos rinkoje. Norėtume išgirsti daugiau, susipažinti su nuodugnesne analizę, todėl paprašėme mūsų ekspertų atlikti šį tyrimą. Norėčiau juos čia pasveikinti. Ponas Riko Ilė ir ponas Ril e, Jungnel iš e, visiems žinomo Žemės ūkio e, universiteto Vageningene, Niderlanduose. Tai vienas pagrindinių Žemės ūkio sektoriaus mokslinio tyrimų universitetų. Taigi paprašysiu mūsų ekspertų pateikti mums pristatymą. Gavote tyrimą dviem tomais. Pirmasis tomas yra pat, pats tyrimas, o kitas statistikos priedai. Tikiuosi, kad um, galėsite per 10 minučių, kiekvienam skirsiu po 10 minučių, uh, kad jums užteks to laiko, kad pristatytumėte savo tyrimą ir po to įvyktų diskusija su parlamento nariais. Galėsite atsakyti į klausimus. Jeigu jums neužteks po 10 minučių kiekvienam, galėsite kalbėti šiek tiek ilgiau. Prašau. Gerbiamas pirmininkė, ačiū už įžangą. Sveikinu e, visus e, šiame posėdėje, kad galėtume padiskutuoti apie gyvulinkistės sektoriaus iššūkius ir galimybės. E, esu Riko Ilė ir šalia manęs yra kolega, kuris taip pat yra e, šio tyrimo autorius. Mes kartu parengėme šį įsamų tyrimą. E, tyrimas e, gana įsamus, tad e, čia apsiribosime tik svarbiausiais dalykais. Norėtume padėkoti už paramą generaliniam direktoratui Agri. Fokus Savo pristatymę dabar sutelksime dėmesį į šiuos tris dalykus. Pirmiausia, pakalbėsime apie svarbiausias galimybės, kurių atsiveria es gyvulinkistės sektoriuje. Po to pakalbėsime apie tam tikrus iššūkius, e, su kuriais šiam sektoriui tenka susidurti pastaraisiais metais ir ko gero dar teks susidurti artimiausių metų. O trečioji dalis, mano kolega ponas Jonginel e, pakalbės apie es gyvulinkistės politikos variantus. Dešinėje šiame žemėlapyje matote, kodėl svarbu atlikti regionalizuotą ES gyvulinkistės sektoriaus analizę. Tai žemėlapis, kuriame matyti, kiek yra gyvulinkistės ūkių. Šie lygiai atitinka klasifikacijos NATS 2 lygius ir matote, kiek ūkių kiekviename regione yra, kuriuose laikomi galvijai. Ehm, šviesiai pažymėtose regionuose ehm, matote, kad ūkių skaičius yra nuo 100 iki 1000, o e, tamsiausias spalva pažymėti regionai turi ehm, nuo 28 600 iki 151 500 ūkių. Mes ir vadovavomės tokiu regionalizuotų požiūrių, atlikdami savo analizę šiame tyrime. Here. Dabar pakalbėsime apie kelis pagrindinius grafikus e, pateiktus tyrime, tyrime galite rasti senesnį informaciją. Paaiškinsime, su kuo šie grafikai yra susiję ir pateiksime įsimesnių paaiškinimų. Kaip pirmiausia, matote ES gyvulinkistės sektoriaus e, struktūrą pagal e, bendrą gamybos vertę, pagal trijų rūšių ūkius kurie sudaro gyvulinkistės sektorių Europos Sąjungoje. Taigi, tai iš esmės valstybių narių įnašas um, į uh, bendrą gamybos uh, vertę, kurią kuria specializuoti pieno ūkiai. Ir matote, kad uh, vien tik Vokietija didžiausia šalis e, įneša daugiau nei 10 milijardų eurų, po jos seka Prancūzija, Niderlandai, Junktinė karalystė ir kitos valstybės. Panašus e, vaizdas susijęs su mišreis ūkiais, kuriuose e, laikomi galvijai ir specializuotais galvijų ūkiais. Pagrindinė žinia iš šio grafiko yra tai, kad apie 50 procentų uh, Gamybos vertės es gyvulinkistės sektoriuje sukuria keturios, penkios valstybės narės, kuriuose labai išvystytas gyvulinkistės sektorius pieno arba jautienos gamybos, tai Vokietija, Prancūzija, Jungtinė karalystė ir taip pat Italija. Pagrindinė gamybos vertės dalis sukūriama 15 es valstybių narių. Dauguma valstybių narių dešinėjame gale tik nedaug prisideda prie šios bendrosios gamybos vertės es gyvulinkistės sektoriuje. Dabar um, norėtume pristatyti kelias galimybės. Viena iš didžiausių galimybių es gyvulinkistės sektorius, žinoma, labai stipri konkurencinga padėtis darbo, tai yra pasaulio rinkose, pieno e, srityje. Matote e, stačią kampį, kuriame pažymėta Europa už ES e, ribų ir kartu matote e, kitus regionus, e, pavyzdžiui, Naująją Zelandiją, kuri yra viena svarbiausių grinųjų pieno produktų eksportuotojų visame pasaulyje. Pagal šį grafiką galime vertinti prekybos pusiausvirą pasaulyje ir mm, matote pažymėtą e, kiekvienos šalies e, vaidmenį e, šioje pusiausviroje pagal įnašo dydį šviesiai arba tamsiai pažymėtos šalis. Ir matote, kad ES užima tam tikrą dominuojančią padėtį. Be to, gyvulinkistės sektoriaus galimybės susijusios su tuo, kad e, per pastaruosius e, dešimtmečius e, pavyko pasipelnyti iš augančių kitų importuojančių regionų. Stulpelėje yra pažymėtos paskirties šalis, kur keliauja ES eksportas. E stulpelėje matote, kiek e, pasikeitė pieno produktų eksporto e, vertė e, eksportuojant iš ES ir valstybės partnerės palyginti su 2014-2014 metais. O F stulpelėje matote regioną, kuriame yra paskirties valstybė. Jeigu kalbame apie tokias šalis kaip Kinija ir Pakistanas, kuriuose labai didelis gyventojų skaičius ir e, kuriuose stebimas labai didelis e, pieno produktų importo augimas, matote, kad e, per pastarąjį dešimtmetį padidėjimas buvo beveik dešimt kartų. Dar viena galimybė gyvulinkistės sektoriui susijusi su stabiliomis ir kylančiomis galvijų e, skerdimo kainomis per pasarusius 15 metų. Tos e, kainos e, nuo 2002 metų buvo gan stabilios ir jos buvo netgi stabilesnės nei pieno produktų kainos. Mm. Ir po to mm, galvijų skerdimo kainos ėmė stabiliai aukti. Matote čia juodą liniją, kuri parodo skerdimo kainų pikus um, eurais um, per 100 kg ir um, galite palyginti skaičius dešinėje ašyje. Kitos keturios linijos tai galvijų skerdimo kainos palyginti e, su um, keulių skerdimo kainomis. Matote skaičius nuo 1991 metų ir e, karviams e, kainos buvo didesnės nei keulių skerdimo kainos, o 2015 metais O 2015 e, metais matote, e, kad e, situacija visai pasikeitė ir keulių skerdimo kainos buvo mažesnės nei kai kurių kitų gyvūnų galvijų kainos. Another opportunity which we have identified is the Taip pat dar viena galimybė susijusi su uh, intensyvios gyvulinkistės augimu 15 valstybių narių palyginti su 2000 metais. Šioje diagramoje matote kaip e, didėjo karvių žindanių gyvulinkystės intensyvumas atitinkamose valstybėse narėse. Furthermore, we have briefly, we would highlight some more opportunities Galima būtų kalbėti ir apie kitas galimybės, bet e, neturime pakankamai laiko, kad e, jas įsamei aptartume. Bet kuriuo atveju jos yra susijusios e, su sparčiu technologijų dėgymu, didėjančiu našumu, su tuo, kad visame pasaulyje reikia geros kokybės E, pieno produktų, o ES pieno produkcija turi gerą reputaciją, taigi galima būtų dar užtikrinti tolesnę plėtrą šioje srityje. Be to galima e, stebėti didesnį atsparumą, nes e, pajamos yra labiau diversifikuojamos, ypač ES rytų regionuose. Uh, kuriuose e, mišrus e, ūkiai e, yra natūralus rizikos ribojimo veiksnys ir tai palankesnė padėtis palyginti su ES vakaruose esančiais ūkiais. Taip pat galima uh, užtikrinti, kad šiame sektoriuje būtų labiau rūpinamasi kraštovaizdžių, kad jis būtų įsaugotas, tai irgi dar viena galimybė. E, be to, masto e, poveikis gali būti gana reikšmingas dėl regioninės pieno ūkių e, koncentracijos, visuomenės politiniu ir kitais lygmenimis vis daugiau uh, sužinoma apie nesažiningą priekybą, nesažiningą priekybos praktiką ir tai taip pat dar viena galimybė mm, siekiant išnaikinti tokią praktiką. Dabar pakalbėsiu apie iššūkius, e, su kuriais pastarojų metų tenka susidurti es gyvulinkistės sektoriui. Ko gero, e, jam teks su tais pačiais iššūkiais susidurti dar ir ateityje. Uh, Pirmasis iššūkis susijęs su struktūriniais pokyčiais, um, formuojant pieno kainas nuo 2007 metų. Matote, kad um, netikrumas uh, buvo gana didelis nuo 2007 metų ir um, iš šio grafiko matyti, kokia buvo mažiausia vidutinė mėnesio kaina ir didžiausia vidutinė mėnesio kaina per vienerius metus. Pavyzdžiui, 1991 metais pieno atveju tai buvo maždaug minus 13 procentų, o vėliau Tai yra E, didžiausia kaina buvo tik 13 procentų didesnė nei mažiausia kaina, o vėliau matome tokį skirtumą, kuris siekia jau apie 30 procentų. Iki pat 2006 metų e, skirtumai tarp mažų ir didelių kainų žaliavinio pieno ir apdorotų produktų buvo gana stabilios, bet e, padėtis e, gerokai pasikeitė nuo 2007 metų pradžios. Dar vienas sunkumas susijęs su testinių struktūrinių pokyčių gamybos paužiūriu, ypač 13 e, ES valstybių narių per pastarusius 15 metų. E, kalbama apie melžiamų karvių skaičių. Ir šioje diagramoje matote, kaip laikę keitėsi svarbiausia pieno gamybos kintamieji nuo 2000 metų. Ir faktiškai analizuojama melžiamų karvių skaičiaus e, e, surenkamo e, pieno raida, pristatomo pieno kiekio raida ir matote punktyrinę liniją, kuri eina labai žemyn. Tad ES 13 valstybių narių melžiamų karvių skaičius nuolat ir gana drastiškai uh, mažėja. Pernai e, jis sumažėjo 13 procentų palyginti su 2000 metais, o 15 e, e, valstybių narių tai vientisa linija tamsi ten buvo šioks toks sumažėjimas, kalbant apie melžiamų karvių skaičių, bet dabar matome, kad tas skaičius vėl truputį didėja 15 valstybių narių. Dar vienas svarbus sunkumas susijęs su tuo, kad mm, tam tikrose ūkiuose, kurie priklauso es gyvulinkistės sektoriui, mm, labai didelis priklausomumas nuo e, tam tikrų naudojamų produktų kainų. Čia matote mm, A stulpelėje įvairias ūkių rušis žemės ūkio sektoriuje Ir e, mes e, pasirinkome specializuotus e, pieno ūkius ir specializuotus gyvulinkistės ūkius. Ir čia matote, kad kalbant apie pieną, bendra suma yra beveik 70 milijardų, o kalbant apie galvijus, daugiau nei 22 milijardai eurų. O F stulpelėje matote, kad um, 81 procentas bendrosios e, gamybos e, vertės realizuojama parduodant e, galvijų produktus, daugiausiai jeną, o kalbant apie gyvulinkistės ūkius, maždaug du trečdaliai ūkio pajamų gaunama parduodant skerdžiamus gyvūnus. Vadinasi, e, jeigu e, produkcijos e, kainos, ypač pieno kainos, yra labai nestabilios, nepastovios, tai labai atsiliepia ūkininkų pajamoms, ypač kalbant apie specializuotus pieno ūkius. Čia taip pat yra dar dvi ūkių rūšis. Mm, juose taip pat laikomi galvijai, bet jie yra mažiau specializuoti. Taigi jų priklausomumas nuo gaminamos e, galvijų produkcijos yra daug mažesnis. Mišriuose e, galvijų ūkiuose tai 36 procentai, o mišriuose pasėlių ir e, gyvulinkistės ūkiuose dar mažesnis 25 procentai. Vadinasi, tokie ūkiai dėl jų gamybos diversifikavimo užima stabilesnę padėtį atsižvelgiant į kainų pokyčius. Dar vienas e, iššūkis susijęs e, su nedideliu ekonominiu e, dydžiu 13 valstybių narių. Šiame žemėlapyje matote regioninį vidurkį, kalbant apie gyvulinkistės ūkių vidutinį dydį. Toks vidutinis ūkių e, dydis matuojamas e, tūkstančių eurų standartinės produkcijos. Ir matome, pavyzdžiui, kad e, šiaurės rytų Rumunijoje yra gana nedideli ūkiai, tuo tarpu, kai Vokietijoje labiausiai stebimi gana stambus dideli ūkiai, kurių vidutinis dydis yra gerokai didesnis nei vidurkis. Kitas svarbus iššūkis susijęs e, su tuo, kad e, yra penkios e, ūkių rūšis ir su tuo, kad tų penkių ūkių, rūšių ūkiai yra labai netolygiai pasiskirstę Europos Sąjungoje. Ypač didelė pusiausvėros toka stebima e, lyginant e, S15 su S13 valstybių narių. Pavyzdžiui, jeigu pažiūrėtume į pirmąjį stulpelį, e, kur yra parodyti specializuoti located in the EU15. Atukinimo ūkiai e, matome, kad e, S15 valstybių narių tokių ūkių yra 222, o 13 e, valstybių narių tik 32 ūkiai. Taigi faktiškai beveik visi ūkiai, kurie specializuojasi tukinimo srityje, yra 15 valstybių narių. Kita vertus, jeigu pažiūrėtume į e, miškius gyvulinkistės ūkius, e, beveik 100 procentų tokių ūkių yra 13 valstybių narių, 231, o e, tokių ūkių 15 valstybių narių yra tik 9. Na ir paskutinis svarbiausias es gyvulininkystės sektoriaus iššūkis e, susijęs e, su visuomenės e, pageidavimu raida. Matote šioje diagramoje, kaip keitėsi įvairių mėsos rūšių vartojimas vienam gyventojui Europos Sąjungoje. Ir matome, kad E, kiaulienos, apskritai mėsos, e, bet to, e, kiaulienos, taip pat jautienos ir veršienos vartojimas buvo maždaug vienodas, o paukštienos suvartojimas labai daug padidėjo per pastarusius keliarius metus, maždaug 30 procentų vienam gyventojui. Be to, kalbant apie labai intensyvios gamybos regionus, ateityje e, gali kilti pavojus. E, čia matote populiacijos e, tankį įvairiuose ES regionuose, ūkiuose. Ir Didžiausias populiacijos tankis stebimas Italijos šiaurėje, kai kur kitur, o mažiausias tankis Baltijos valstybėse, kuriuose mažiau nei pusė vidutinės reikšmės per vieną hektarą. Rengiant viešąją politiką pirmiausia ir atsižvelgiama į e, regionus, e, kuriuose gamyba gana intensyvi. Ir tai ateityje gali kelti tam tikrų sunkumų. Čia dar trumpai matote išvardytus papildomus iššūkius, dideli regioniniai skirtumai, kalbant apie ekonominį ūkio dydį. Keli regionai ES yra priklausomi nuo specializuotų pieno gamybos ūkių. Galvijų tukinimas beveik visas vykdomas S15 valstybių narių, o gyvulinkysės sektorius 13 valstybių narių yra itin pažeidžiamas dėl gana nedidelių ūkių dydžių. Ir ateityje dar vyks gana reikšmingų struktūrinių pokyčių. Dar vienas iššūkis susijęs su tuo, kad vidaus paklausa iš esmės jau patenkinta. O kalbant apie tarptautinį lygmenį, žinoma, kyla klausimų dėl makroekonominės ir politinės sistemos susijusios su svarbiausiais importuotojais testinumu ir stabilumu. Kitas iššūkis susijęs su aplinkos apsaugos, maisto saugos ir gyvūnų sveikatos e, normomis. Dėl jų e, gali didėti kainos ir gali sunkiau sektis įsilaikyti rinkoje. Dabar e, perdusiu žodį kolegai. Okay, I would like to, to continue now with the uh, norėčiau pratesti pasakojimai, praanalizuoti galimas politikos alternatyvas. Visų pirma, mes žiūrėjome, kokios dabar yra turimos e, politikos priemonės pagal žūp. Konkrečiai žiūrėjome į tas priemonės, kurios taikytinos e, pieno ir galvijų sektoriui, žiūrint, kokie, koks poveikis yra jų. Uh, toliau studijavome tų politikos priemonių poveikį konkretiems sektoriams, kokie yra trūkumai ir galimybės. Ir galvojant apie politikos pasirinkimus, variantus, reikia žiūrėti į trumpalaikio laikotarpio aspektus. Tai ir suderėto šalis aiškiai pasakė, tai yra ir rinkų Ehm, kintamumas ir padidėjęs pieno kainų kintamumas, kaip kolega minėjo. Taip pat reikia žiūrėti ir į vidutinės ilgalaikės e, trukmės laikotarpio ehm, poveikius, tai tų ehm, priemonių ir yra būtie elementai studijoje išanalizuoti. Dabar dėl žūp 2014-2020 metų laikotarpio galime pasakyti, kad tikrai yra labai platus spektras priemonių taikytinas galvijų sektoriui, mm, pradant nuo tiesioginių išmokų. Čia mes turime ir atsietus išmokas, smulkiems ūkiams priemokas ir taip toliau, ir savanoriškai susietas uh, išmokas, kurios yra skirtos konkrečiai jautienos ir pieno sektoriam, tai yra galvijų sektoriui. Toliau bendras rinkos organizavimas, tai apsaugos įvairios priemonės, nuo priekybos e, yra atitinkamos priemonės, e, apsaugos nuo atitinkamų e, ypatingų situacijų, kuomet kažkokios tai gaivilės nelaimės įvyksta. Toliau kaimo plėtros priemonės. Antras amstis. Čia yra visai lė priemonių, kurios irgi yra taikomos pieno sektoriui. Pavyzdžiui, um, patariamosios konsultacinės tarnybos M2 uh, kokybės sistemos žemės ūkio produktams, investicijos į fizinį turtą M4, toliau ūkis, ūkio plėtra M6, gamintojų grupių ir organizacijų kūrimas M9, ekologinė žemdirbystė M10, mokėjimai vietovėms, kuriuose yra gamtinių kažkokių tai problemų, su sunkumu kininkauti M13, toliau uh, M16 tiekimo grandinės ir M17 tai yra rizikos valdymas. Taigi mes turime visą platų spektrą priemonių, kurios yra numatytos ir kurios yra taikomos pieno sektoriui. Patikriname visas tas priemonės ir čia vienas trūkumas sėtina su jumis. Dabar turime um, duomenis tik tai iš 2013 metų formaliai prieinamus. Uh, o politikai įgyvendinama nuo 2014 metų. Tai tai jau rimta problema, nes negalime realiai vertinti mm, naujos bžūp poveikį mm, pieno ir galvijų sektoriui. Prieš pateikiant politikos rekomendacijas, ką reikia patobulinti, visų pirma, reikia žinoti, kokia yra situacija. Tai toks buvo iššūkis mūsų studijai Ir iš šios skaidrės išvada būtų, kad yra tikrai ES labai platus priemonių spektras taikomas, bet reikėtų visų pirma išsiaiškinti, kokia yra esama situacija. Toliau, ką mes padarėme, pas, pasižiūrėjome, kas yra svarbiausia užtikrinant jautienos ir pieno sektoriaus gyvybingumą. Tai yra, aišku, svarbiausia tiesioginės išmokos, kurių vaidmuo um, nebejotinai yra svarbiausias. Čia mes žiūrėjome į, ženą, į seną bžūp, nuo du, maždaug iki 2013 metų tas laikotarpis, ir žiūrėjome tiesioginės išmokas pagal seną bžūp, kad tai buvo tikrai didelė dalis mm, ir pieno ūkių, ir jautienos sektoriaus e, ūkių pajamų. Tada mes pažiūrėjome į dabartinę žūp ir pabandėme e, tokius scenarius paskaičiuoti, žiūrėdami, koks būtų dabartinės žūp poveikis. Taigi, iš esmės mes paėmėm tą 2013 metų bazinę struktūrą kaip išėties tašką ir tada ta, pažiūrėjome, kiek yra pienui skirtų karvių, kiek yra mėsai skirtų karvių, žiūrėjome, kaip taikomos tada tiesioginės išmokos pagal nuo sistemą ir atsietos išmokos pagal nuo sistemą, skaičiuojant pavyzdžiui pienių karvių bandos, tarkim, taip ar taip skaičiavom ir bandėme paskaičiuoti tuos galimus scenarius, tų priemonių, koks būtų poveikis. Aišku, uh, daug laiko reikėjo į tai sudėti ir, ir, ir tą, aišku, ne viską galėjome čia įvertinti, atitinkamos e, ribos buvo, aišku, ką galėjome padaryti, bet didelė išvada būtų tokia, galvojant apie visą mastą, tiesioginės išmokos ir vėlgi yra labai svarbus vaidmuo, um, aspektas lemiantis e, ūkininkų pajamas galvijų sektoriuje. Iš vertinimo požio taško tai buvo labai svarbu ir, ir aktualu. Aktualu todėl, kad jeigu pažiūrėtumėm į uh, Mm, pieno ir jautienos ūkių um, situacija, ypač periferinėse vietovėse, iš tikrųjų pajamos buvo labai priklausomos nuo tiesioginių išmokų. Be tiesioginių išmokų daug kas iš viso dirbtų nuostolingai. Tai reiškia, kad tiesioginės išmokos būtinos, būtinos kaip, kaip pajamų rėmimas ir mūsų tyrimas taip pat parodė, kad jos yra ir efektyvios, nes jos leidžia pagerinti ūkininkavimą, kad ūkininkavimas būtų uh, na, pakankamai gero lygio, galbūt ne taip kaip e, už žemės ūkio, sakykime, ribų, bet vis tiek pakankamai gero lygio. Ir e, tikrai e, naujos, naujos priemonių paketas yra tikrai geras, aišku, situacija pakankamai panašiai tai, kas buvo, bet indėlis tiesioginių išmokų yra labai didelis į ūkininkų pajamų užtikrinimą šiuose sektoriuose. Uh, Štai čia skaidrėse e, matome žemėlapius, matome, kur mes bandėme paskaičiuoti bžūp, naujosios bžūp poveikį. Kairėje matome, kaip yra pajamos pasiskirčiusios e, darbo vienetui, kai yra specializuotos tukinimo fermos, kur, kur ta, kuo tamsesnė spalva, pavyzdžiui, Skandinaviją matome, tai tuo, tams, tuo kuo tamsesnė ta spalva, tuo didesnė yra tiesioginių išmokų dalis pajamų um, bendroje bendrai pa, pa, pa, pajamose ir aišku, be tiesioginių išmokų tai reiškia, kad būtų daug didesnė nuostolių rizika. Dešinėje pusėje mes matome pieno ūkius ir čia matome, kad šiaurėje šviesesnės spalvos, Čia tiesioginių išmokų dalis yra tik 30-40 tai procentų ūkių pajamų. O paskui ją pačią matote, čia kur Ispanija labai tamsiai žalia, tai čia labai didelė dalis ūkių pajamų atkeliauja būtent tiesioginių išmokų formą. Čia yra mūsų scenarijai paskaičiuoti, bet turiu pasakyti, kad aišku, tai, tie duomenys, kuriais mes rėmėme, turi tam tikras ribas. Mes 2013 metų duomenimis rėmėmės galvodami apie tai, kokios yra ūkių struktūros, koks jų išsidėsimas, bet aišku, nuo to laiko daug ūkių yra ir už, visai užsidariusių, nebeveikiančių ir taip toliau. Aišku, tai mm, reikia turėti tai omenyje, vertinant mūsų Mm, tuos, tas skaidrės, bet, na, bent jau bendrą vaizdą jūs galite susidaryti. Toliau e, mes tarėmės ir su suinteresuotomis šalimis savo mm, tyrimą atlikdami ir suinteresuotos šalis tikrai patvirtino, kad tiesioginės išmokos yra labai svarbios, mes tą matėme ir iš mūsų skaidrių, bet ir tiesiog, tiesiogiai um, šios ryties subjektai, suinteresuotos šalis mums konkrečiai tą patvirtino. Taip pat jie pasakė, kad reikia priemonių, kurios leistų pagerinti šios sektoriaus konkurencingumą per inovacijas. Ir ypač jautienos rytyje, jeigu žiūrėtumėm į produktivumo raidą, jautienos sektorėje tikrai santykinai vertinantas produktivumas smarkiai atsilieka palyginti, pavyzdžiui, su pieno sektoriumi. Taigi buvo raginama taikyti tokias priemonės, kurios būtų lengviau prognozuojamos, būtų labiau orientuotos į ilgalaikę perspektyvą. Uh, Mm, tokių priemonių reikėtų, kurios sukurtų vienodas veikimo sąlygas ir ES viduje, bet ir tarp ES ir trečiųjų šalių. Mm, jie galvoja, kad na, yra tam tikro nevienodo traktavimo. Ir mes galvojame, kad tas prognozuojamumas sėtina su tom išskirtiniam priemonėm pieno sektoriuje, pavyzdžiui, kai kas iš ūkininkų sako, kad jie to, jomis pasinaudoja ir tai labai gerai, bet kiti ūkininkai sako, na, bet e, iš dalies tai dar prisidėjo prie krizės gilinimo, pavyzdžiui, galvojant apie, mil, apie pieno tiekimą, pasiūlą, kad pieno pas, pasiūla padidėjo toliau, bet, bet tai, kas buvo svarbu, tai yra, kad tiesioginių išmokų svarba buvo patvirtinta ir buvo išsakyta susirūpinimas dėl to, kiek sektorius bus gyvybingas vidutinės ir ilgos trukmės laikotarpiu, ypač galvojant apie tiesioginių išmokų dalį ūkininkų pajamose. Aišku, tai rodo, kad um, yra labai didelė priklausomybė nuo politikos priemonių. Galbūt nesinorėtų, kad tai būtų ilgą laiką, galbūt pereinamajame laikotarpyje gal ir būtų gerai, bet vis tik tai norėtųsi, kad ūkiai tvirtai sustotų ant kojų patys. Toliau iš mūsų požiūrio taško dar mes įvertinome visą tai ir padarėme štai tokias išvadas. Pirma išvada būtų tokia, kad pagal dabartinę apžūp yra tikrai labai turtinga bazė politikos priemonė taikyti nugalvėjų sektoriui. Tai mes sakėme, kad reikėtų ne naujų priemonių, mm, bet reikėtų žiūrėti, kas jau yra padaryta, žiūrėti uh, kokia yra dabartinė visa ta bazė ir įvertinti ją ir pasvarstyti štai tokius tris politikos priemonių variantus. E, tai ir, ir suinteresuotos šalis mums sakė. Bet to tai ir nėra visiškai nauja kažkas. Rinkos darbo grupė dirbo tais klausimais, yra jau tų minčių kelta. Taigi, pirmas politikos toks variantas galėtų būti um, ganimo priemoka e, jautienos nu, karvių žindenio srityje e, ypač galvojant apie tas itin intensyves gamybos sistemas e, tarp 13 es valstybių narių, um, reikėtų gal bandyti kaip tai atlyginti tiem, kas stengiasi pasirūpinti didesniais ganyklų plotais, kad būtų daugiau žalinimo tų priemonių taikoma. Ir pavyzdžiui, Austrija jau taiko tokią sistemą, bet kol kas e, jie apsiriboja yra tik tai Alpių regionų. Bet aš manau, kad vertėtų pamastyti apie tai, kaip būtų galima tai išplėsti plačiau po Europos Sąjungą. Antras dalykas būtų rinkos skaidrumas ir rinkos informacijos iniciatyvos. Aišku, mes turime e, pieno rinkos e, stebėjimo centrą, observatoriją. Gerai, bet jautienos sektoriuje tikrai būtų galima pagerinti situaciją. Na ir galiausiai e, produktų diferencijavimas ir institucinis eksporto propagavimas. Ką mes matome, kad ES labai priklausoma yra nuo rinkos jautinai ir pienų ir mums reikia daug, vidaus rinkos ir mums reikia daugiau eksporto galimybių. Iš tikrųjų, jeigu galvotumėm apie priekybą ypač gyvais gyvuliais su, su vidurio rytais, tai aišku labai jautrus aspektai, bet uh, Manau, kad ekspert, eksporto um, propagavimas, eksporto kanalų paieška būtų labai svarbus dalykas. Ir mes, aišku, turime pripažinti, kad Europos komisija skiria 2,5 milijono papildomų eurų būtent monitoringų ir, ir panašiem dalykam, bet mes galvojame, kad reikėtų dar ir būtent eksporto propagavimui. Tai tiek, kada būtų ir ačiū. Thank you. Także prezentacja pełna, bardzo szerokie ujęcie. Labai ačiū. Dėkoju šias prezentacijas, ačiū už tai, kad taip išsamei viską papasakojate. Mes leidome svečiams pasisakyti ilgai, jie kalbėjo net 40 minučių, bet šiandien savo tą galėjome leisti. O dabar E, žodis jums, gal kas nors turi klausimų. Taip, e, pirmininkė, aš tik norėjau pasitikslinti, iš tikrųjų labai įdomus dokumentai dėl žemės ūkio ir kaimo plėtros, bet vėl ir vėl tik anglų kalba. Aš labai norėčiau, kad tai būtų išversta į prancūzų kalbą. Pavyzdžiui, Prancūzija yra viena iš svarbiausių žemės ūkio produkcijos gamintojų Europoje, viena iš ES kuriejų. Tai gerai, gal čia ir skliaustuose galima tokį, tokią pastabą išsakyti bet vis tik tai. Dabar um, nacionalinė uh, galvijų um, uh, federacija yra pareiškusi, kad uh, yra didžiulis pavojų šiam sektoriui ir pavyzdžiui Kinijos um, embargo panaikintas, bet nepamirškime, kad CETOS pasirašymas turės padarinių. Uh, 65 milijonai tonų bus importuota jautienos, daug pigiau. Reikia nepamiršti, kokį poveikį tai turės Prancūzijos um, jautinai. Aišku, nepamirškime galbūt muito mokesčių, bet uh, tikrai visiškai nesažininga tai bus konkurencija. Ir labai puikiai žinome, kad dažnai um, augintojai turi parduoti savo produktą žemiau savikainos. Tai yra baisu, mes puikiai žinome, bet reikia galvoti apie um, garantuojamą minimalę kainą pasiūlymą rinkoje. Šiandien Prancūzijoje iš tikrųjų kasdien po du žmonės nusižudo, tai yra inca, o pas mūsų statistikos e, skaičiai tai yra baisu, tai yra dramatiška situacija, tai aiškiai rodo, kokia yra sunki situacija žemės ūkėje. Kas penktas e, ūkininkas atsisako savo veiklos, bankrutuoja, palieka savo ūkius. Kas penktas, aš įsivaizduojate, koks baisus poveikis, e, tai yra apžų politikos poveikis. Mm, ir pajamos 400 eurų eurų, tai yra nepriimtina. Ar jūs tikrai ketinate tęsti tokią politiką, kuri tiesiog žudo mūsų žemės ūkį? Pani posau Hoibuš. Ja, herzlichen Dank. Labai ačiū. Pirmininkė, aš noriu irgi padėkoti už šį atliktą tyrimą. Man susidarė toks įspūdis, kad buvo išnagrinėtos įvairios problemas, vadovaujantis labai subalansuotų požiūrių. Dėl eksporto. Aš ne visą laiką labai užaviuosi eksportu, nemanau, kad e, tai e, suteikia tokių jau didžiulių galimybių. Viskas priklauso ir nuo ekonominių, politinių e, aplinkybių toje šalyje, į kurią yra importuojama. Reikia pagal, pasižiūrėti ir tai, kas vyksta tose šalise. Kinija, Egiptas ir Indonezija yra laikomos patraukliomis rinkomis, pasižiūrėsime, ar tai pasiteisins. Aš pasigėdau vieno dalyko. Jūs nesigilinote į nuseklę vystimosi politiką skirtą besivystančioms šalims. Tai itin aktualu e, vystimosi komitetu ir aš manau, kad tą aspektą irgi reikėtų atsižvelgti. Reikia laikytis nuseklaus požiūrį Europos parlamente. Taip pat, man atrodo, kad reikėtų skirti daugiau dėmesio galvijų veislėms, toms, kurios yra atsparios. Jūs irgi apie tai kalbėjote, ačiū už tai. Bet šiek tiek e, pritrūko štai ko. Jeigu e, yra galvijai e, E, laikomi kažkokiame ūkyje, tai reikėtų užtikrinti ir jų sveikatą. Taip pat e, tai yra susiję juk ir su ekonominiais aspektais, nes e, vis dėlto veterinaro paslaugos irgi kainuoja. Jūs parodėte žemėlapį su 19 šalių, sakėte, kur daugiausia yra laikoma galvijų. Jūs kalbėjote ir apie nacionalinius įstatymus ir apie tai, ar jie gali kelti grėsmę sektoriui. Jūs sakėte, kad kai kuriuose šalise labai tankiai laikomi gyvūnai, kai kur jų yra 6,5 viename hektare. Jūs e, diskusiją su visuomenė laikote problema? Aš manau, kad yra kitų rimtesnių problemų. Jūs taip pat nurodote, kad tai įtina, kad ypač didelis tankumas ir Šveicarijoje, ir Beneliukse. Jūs uh, Sakėte, kad e, ten laikomi gyvūnai e, sukuria daug mėšlo. Bet e, man atrodo, kad iš tikrųjų yra ir kitokių problemų. Ponas Des. Ačiū, aš noriu padėkoti už šį tyrimą. Turiu keletą klausimų. Visų pirma, dėl eksporto galimybių. Gal galite paaiškinti, kodėl toks jau svarbus yra jautienos eksportas? Mes daug diskutuojame apie tai, ar eksportas apskritai yra geras dalykas, ar nelabai, nes tai įtakoja ir kainas. Kai kas šiame komitete sako, kad uh, Jeigu mes eksportuojame, tai met tampame mes priklausomi nuo e, pasaulinio kainų sviravimo. Toliau optimalus galvijų skaičius. E, jūsų nuomonė, koks turėtų būti galvijų tankumas? ir kaip galvijų tankumas turėtų priklausyti nuo fermos dydžio. Kai kur e, Vokietijoje galbūt yra didžiuliai tie ūkiai, bet e, galvijų tankumas yra e, žemas, toks kaip Baltijos šalise. Tai gal galite paaiškinti, kaip ūkio dydis siejasi su galvijų tankumu. Toliau atsietosios išmokos. Jūs kalbėjote apie įvairias priemonės, sakėte, kad e, ir jautienos sektorėje valstybės narės gali pasinaudoti įvairiamis priemonėmis, atsižvelgdamos į kylančius sunkumus. Noriu pasitirauti, kaip e, ta atsiet, paramos atsijimas gali iškraipyti konkurenciją. Kokį jūs išvelgėte ryšį tarp paramos atsijimo ir konkurencijos iškraipimo? Ir kokį poveikį tai gali turėti kainoms? Ir taip pat kokį tai turi poveikį e, išmokoms už ūkį. Kaip Jūs manote, ar tos susijėtos išmokos yra prasmingos ar ne? Ačiū gerbiamas pirmininkė, <clears throat> ačiū pranešėjams. Iš tikrųjų buvo įdomu ir manau naudinga paklausyti Jūsų atlikto darbo. Aš kiek supratau, kad e, čia Jūsų pateikti duomenys ir rekomendacijos pagal senąją bendrą žemės ūkio politiką, kuri buvo iki 13 metų. Aišku, tai šiek tiek jinai dabar kitokia ir rezultatai ko gero šiandieną būtų kitokie, jeigu mes galėtume pažiūrėti bent 16 metų duomenis, kadangi įvykusi 14-15 metais didžiulė krizė šitame sektoriuje, e, jį labai paveikė ir e, daryti išvadas pagal 13 metų duomenis ir sakyti, kad dabar gali būti taip, tai gali būti turbūt šiek tiek ir klaidinga. E, aš suprantu, kad jūs galite naudotis tais duomenimis, prie kurių jūs prieinat, bet e, darant išvadas ateičiai e, reiktų remtis jau naujesniais duomenimis arba nauja technologija, kuri šiandien yra taikoma bendrosiai žemės ūkio politikoje. Ir jūsų pasakymas, kad gyvulinkistės ūkiai mažėja Europoje, bet vidaus rinka šiandien yra patenkinta. Tai jeigu jie mažėja ir nuolatos mažės, tai kada ateis tie metai, kada jau ir vidaus rinka nebus patenkinta, atsiras problemos su vidaus rinka, tai ilguoju laikotarpiu turbūt mes turim šitos dalykus numatyti ir kažkokias tai siūlyti korekcijas. E, turbūt e, visi žinom, kad e, svarbiausia ir jūs tą minėjot, kad be tiesioginių išmokų praktiškai dauguma ūkių E, e, dirbtų nuostolingai. Ir žinom, kad e, tiesioginės išmokos yra pakankamai skirtingos atskirose šalyse. Ir jūs savo išvadose nepateikėt, kokią įtaką turi atskiroj šaly tiesioginės išmokos, kadangi jos vienose šalyse tarp šalių skiriasi iki trijų kartų. Tai ar, ar sakykime, E, visose vienodai tiesioginės išmokos veikia į, reiškia, e, ūkių e, gyvybingumą ar pakankamai didesnis skirtumas yra. Ir aš manau, kad Vatieva <clears throat> duomenys, kurie <clears throat> buvo pasiūlymai, kurie pateikti kaip iššūkiai, aišku, šiandieną mes turim ir daug stipresnių iššūkių, su kuriais E, ypatingai Baltijos šalyse, tai Afrikinio keulių maro situacija e, kol kas nemažėja, o plečiasi. Ir šitas iššūkis labai svarbus tam regionui, svarbus tam, ta, tas iššūkis ir Lenkijos e, kai kuriem regionam. Tai, na, vien apsiriboti tik tai to, kas buvo, aš manau, mažoka, tuo labiau, kad, pavyzdžiui, ir vakarų Europos šalyse E, paukščių gripo problemos irgi pakankamai dideli iššūkiai. Ir e, norėtųsi, kad e, galbūt jūs galėtumėt pakomentuoti vis dėlto, kaip, sakykime, jūs minėjot apie išvadas, tai iš tikrųjų ne vien tik tai tiesioginės išmokos, bet ir kainos Tai kaip tą ūkių e, stabilizaciją padaryti, kaip užtikrinti e, garantuotas vienodesnės pajamas, kokia šitoj vietoj priemonės reiktų taikyti ateičiai jau po 20 metų. Ačiū. señor presidente interesante informe eh, del sector. Ačiū. Pirmininkė, iš tikrųjų, mes ką tik išgirdome labai įdomią prezentaciją. Akivaizdu, kad yra problemų e, galvijų arba jautienos, o taip pat ir pieno sektoriuose Europos Sąjungoje. Aš norėčiau Jums pateikti keletą konkrečių klausimų. Esu tikras, kad mūsų svečiai yra tikrai įsigilinę į šiuos sektorius. Mes ES išgyvenome ne vieną krizę. Nemažai e, pinigų buvo išleista norint veikti e, krizę pieno sektorija. Taigi, e, turėčiau keletą klausimų, norėčiau, kad juos atsakytumėte. Visų pirma, noriu pasteirauti. Kaip Jūs manote, ar pieno sektoriaus struktūra, ta naujoji struktūra, kuri yra siūloma, ar ji kažkaip pakels pieno sektoriaus vertę. Na, o antra, Jūs, sakė, jūs toliau kalbėjote, jūs kalbėjote ir apie tiesioginę paramą. Noriu pasitirauti, e, Kaip pagerėjo padėti sektorija pieno paketo dėka? Kaip Jūs manote, ar dėl to pieno paketo padėtis pagerėjo ar ne ir kodėl? Ar pieno uh, uh, pakete pasiūlytos priemonės pasiteisino, ar jūs, jos buvo veiksmingos? Ačiū, buvo pateikta įdomių klausimų ir, ir, ir pateikta įdomi prezentacija ir aš noriu šito pasiteirauti. Uh, Buvo sakyta, kad po 2007 metų labai pradėjo sviruoti kainos pieno sektorija. Ar tą galima būtų paaiškinti ir sezoniniais sviravimais? Na, o dabar dėl e, išmokų už ganiklas. Tai irgi yra susijęs su paramos susijimu. Aš atsimenu, kad, pavyzdžiui, anksčiau uh, už, tarkim, kokią avį buvo mokama 15 svarų. Na ir dėl to žmonės įsigydavo kiek įmanoma daugiau avių tam, kad gautų subsidijų, bet tai nepastarnavo rinkai nes buvo pagaminta daugiau avienos, negu kad reikėdavo rinkai. Taigi e, tokią pamoką jau turėjome. O dabar kalbame vėl apie išmokas už ganiklas. Ar gali atsitikti taip, kad uh, žmonės e, tiesiog prašys vis daugiau išmokų, ar bus nustatyta kažkokia tai viršutinė riba ūkiai arba paramos prašytojui. Gal galite pakalbėti apie viršutinės paramos ribas? Taip pat buvo sakyta, kad drastiškai sumažėjo ūkių skaičius Prancūzijoje Panašiai atsitiko Junktinėje karalystėje, ūkiai buvo vis skaldomi ir skaldomi. Aišku, reikėjo tam, tik, tam tikrų korekcijų rinkoje ir noriu pasiteirauti, ar tikrai e, buvo ūkiai uždaryti dėl to, kad jie negalėjo išgyventi, vien tik dėl to, kad jie buvo per maži? Jeigu yra naudojamos lėšos iš uh, ES biudžeto žemės ūkiui, tai galbūt reikėtų pagalvoti ir apie tam tikras pensijas ūkininkui. Į pensiją išeinantis ūkininkas galbūt turėtų gauti tam tiktą fiksuotą sumą ir jis vėliau nebegalėtų prašyti subsidijų už savo turimą plotą. Bet tuomet jis tokį plotą galėtų e, perleisti jaunam ūkininkui, kuris galbūt uh, E, galėtų sėkmingai ūkininkauti ir negaudamas netgi paramos. Reikėtų kažką daryti tam, kad būtų e, kovojama e, su, atotr, su, su, to, su didžiuliais skirtumais tarp kartų. Ačiū. Daug kas kalbėjo apie tai, kad reiktų, kad ūkiai atsistotų ant savo kojų. Jeigu jie konkuruotų su panašiais ūkiais visame pasaulyje, viskas būtų gerai. Tai tas pats kaip uh, prašyti e, dviratininko tiesiog įveikti Louis Armstrong, ar ne, eilinio dviratininko. Tai <laughs> e, čia toks tiesioginis palyginimas iš tikrųjų. Na, dėl to, kad kai kurios vaistus, kuris naudoja, ir jie yra naudojami ir maisto grandiniai. Tai iš tikrųjų, kaip mes galime uh, reikalauti, kad mūsų ūkiai konkuruotų, kaip mes galime paskui reikalauti, kad jie laikytųsi ir aukšto standarto ir paskui konkuruotų, juk iš tikrųjų daug brangiau kainuoja e, pas mus gyventi, iš, išgyventi ir dirbti ūkiją, e, nei, pavyzdžiui, Brazilijoje. Tai kaip gali reikalauti iš jų konkuruoti? Paskui eksportuotojas e, ar atsimet, australai kalbėjo apie didžiąją priekybą. Uh, pasau, pas, sunkia svorius priekybos. Iš, iš tikrųjų, mes negalime konkuruoti su jų gaminamais galvėjais. Aš tiesiog galvoju, ką jūs galite čia pasiūlyti, kai, kokiu, ma, kokiu keliu jūsų manimo mes turėtumėm eiti, nes tikrai įdomus buvo jūsų pristatymai ir, ir per pasarosius porą metų mes girdėjome labai gerų pristatymų, bet girdėjome ir pavyzdžiui dėl proteinų, dėl baltymų, dėl to, kokių baltymų reikia, kad šertumėm tokius gyvulius, kurias dabar laikome ūkiuose. Tai Palyginam, palyginus su, pavyzdžiui, reaktyviniu varikliu, ko šiandien Tokių reikia baltymų mūsų galvijams, kaip kad reikia uh, to gazolio, kuris pilamas į lėktuvą. Ar iš tikrųjų reikia dabar tos sojos, kai, kur jinai auginama. Mes gaunam labai prieštaringos informacijos. Ar jūs svarstote galimybę, pavyzdžiui, auginti ir lubinus ar panašius kitokius baltymus, baltymus, kuriuose nėra visų tų amino rūkščių pakeistų sudėtingų grandinių. Ar iš tikrųjų bus tokie baltymai, kuriuos mūsų gyvuliai galėtų e, suėsti ir suvirškinti normaliai. Ir ar, ar iš tikrųjų m, mm, e, bus galima mūsų ūkininkams ir gauti dar ir pelno, įvertinus, kokias jie kainas gauna už savo mėsą. Ar mes galime kalbėti apie europietišką jautieną? Ar real, iš tikrųjų europinė jautiena mes galime kalbėti apie tokią jautieną, kuri būtų užauginta ant e, europietiško žolės, šarta europietiškais pašarais. Tiesiog Aš spėlioju, ar, ką, ką jūs galėtumėt pasakyti apie tokią idėją? Ar, ar tikrai e, galime kalbėti apie tokį gyvulį, ar galime kalbėti tik tai apie gyvulį, kuris priklausomas nuo tokių baltymų, kuriuos mes turime importuoti iš neaišku kur? Na ir galiausiai, vėlgi, tai sėtina su ta pačia mintimi, kaip stovėti ant savo dviejų kojų, ką mūsų prancūzų kolega pasakė, pavyzdžiui, dėl Kanados, kaip mes galime konkuruoti su jais. Mes kalbame apie konkuravimą, bet tai čia tarsi žmogų paverčiam uh, lenktynių uh, žirgų ir, ir žiūrim, kas išgyvens ar ne, kuris ištvermingiausias. Bandome nuvaryti visus o, iki, nežinau, iki visiško išsiekimo, iki savižudybių ir taip toliau. Mes žinome, kad būtent prie to veda ši politika. Tai yra baisus stresas ūkininkams ir Kanadoje, ir čia šioje Atlanto pusėje. Ir ūkininkai tikrai negauna jokio pelno, jie dirba nuostolingai iš tikrųjų. Ir jeigu pažiūrėtumėm ilgalaikį laikotarpį, kaip pasistoti ant tų dviejų kojų, man atrodo, kad iš tikrųjų Europoje to neįmanoma bus padaryti. Ką jūs galėtumėt pasakyti dėl to? Na ir galiausiai. Aš manau, iš tikrųjų, gėda, kad, kaip ir prancūzų kolegas sako, kad gavome štai tokį dokumentą, iš, tikrai išverskite į prancūzų, nes tai yra nuostabi kalba. O Ja, ich glaube, die... Ačiū. Buvo išsakyta daug svarbių faktorių. Taip pat buvo minėta, kad sektoris yra nestabilus. Jūs minėjote ir galvijų skaičių, bet pasižiūrėkime į ūkininkų skaičių. Per pastaruosius dešimt metų ūkininkų skaičius dramatiškai sumažėjo. Jūs, ko gero, turėtumėte pažvelgti pačius naujausius duomenis, galbūt dar nematėte, kaip dramatiškai sumažėjo ūkininkų skaičius. Jūs taip pat kalbėjote apie eksporto rinką, kalbėjote apie eksporto ateities perspektyvas. Ir sakėte, kad mums į rinką reikia teikti kokybiškus produktus. Bet uh, Pasižiūrėkime, kas, pavyzdžiui, darosi pieno sektoriuje, yra eksportuojami pieno milteliai, o ne kažkoks tai kokybiškas sūris. Sektorius taip pat yra labai priklausomas nuo tiesioginių išmokų. Pažvelkime į ateitį. Mes turėtumėm pagalvoti, ar tiesioginių išmokų sistema ateitie galėtų išlikti. Uh, ar e, sektorius e, turėtų galimybę išgyventi, jeigu tiesioginių išmokų nebeliktų. Man atrodo, būtų labai įdomus Austrijos pavyzdys. Austrija yra daug smulkių ūkių, jie gamina kokybiškus produktus ir turi savo vietą rinkoje. Tai ar mes jau taip esame priklausomi nuo e, vis augančio eksporto rinkų? Uh, Jūs taip pat kalbėjote apie maisto produktų eksportą į artimuosius rytus. Čia siūlyčiau elgtis atsargiai. Jeigu mes kalbame apie artimuosius rytus, ar, pažiūrėjau, apie Turkiją kaip mūsų būsimą rinką, tai nepamirškime tos patirties, kurią jau turime su Rusija. Nestabilus regionas negali būti tinkama eksporto ateities perspektyva Europos Sąjungai. Labai ačiū. Tai buvo paskutinis mūsų kalbėtojas, o dabar aš norėčiau suteikti žodį komisijos atstovams, prašom. Labai ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti e, Žemės ūkio komiteto sektoriu už tai, kad sekretoriu už tai, kad jis paprašė atlikti tokį tyrimą. Tikrai atliktas puikius, puikus tyrimas ir aš noriu padėkoti universitetui už tai, kad buvo surinkta tiek daug domenų. Uh, Be abejo, mes ateityje per ateinančius mėnesius toliau dirbsime šio tyrimo pagrindu. Galbūt tas darbas užtruks net ir metus. Kalbant apie e, gyvulininkystės sektorių ES, tai jis yra labai įvairialykas, labai sudėtingas, kompleksiškas. Ir dėl to yra labai sunku rasti tokį sprendimą, kuris tiktų viskam. Dabar dėl pieno sektoriaus. Na, ko gero, tai yra e, pats svarbiausias sektorius kartu su jautienos sektoriumi. E, pienos, pieno sektoriuje ir jautienos sektoriumi yra pagaminama apie 40 procentų viso žemės ūkio produkcijos vertės ES. Mes e, turėtumėm labai rimtai vertinti pateiktus faktus ir informaciją. Ir dar kartą pasakysiu, mus tikrai labai nustebino, sužavėjo jūsų atliktas darbas. Noriu pakomentuoti vieną kitą aspektą, kuris yra tiesiogiai susijęs su mūsų dabartinė veikla komisijos tarnybose. Mes bendradarbiaujame su susijusiu sektoriumi, taip pat siekiame, mes daug dirbame su uh, E, tokiamis rytimis kaip rinkos skaidrumas, rink, e, informacija apie rinką. Mums svarbu užtikrinti skaidrę kainodarą. Taip pat svarbu stebėti padėti ne tik mėsos sektorija. Čia jau veikia atitinkama observatorija ir ji veikia tikrai E, efektyviai. Reikia stebėti padėti ir pieno sektorija. E, šios ryties observatorija arba stebėsenos centras e, yra dar senesnis, bet, kaip jau buvo sakyta, kyla problemų dėl duomenų surinkimo. Tai yra tikrai rimta problema ir mes ją turime spręsti kartu. Turime siekti surinkti daugiau duomenų apie dabartinę kainodarą. Tai yra svarbu ir teikiant naujas iniciatyvas, pavyzdžiui, dėl kainų sviravimo, rinkos, val, rinkos rizikos valdymo, taip pat kovojant su nesažininga kainodaros praktika, prekybos grandinėje ir taip toliau. Tikrai pritarėme, kad būtina turėti kiek įmanoma naujesnius duomenis. Ir dar vienas elementas, kurį norėčiau paminėti, tai yra vartojimas. Vidinis vartojimas smunka, ypač kai kalbame apie mėsos produktus ir, aišku, apie jautienos produktus, bet taip pat ir apie kai kurius pieno produktus. Turime daryti viską, kad vartojimo lygis išliktų bent jau toks, koks yra dabar. Na ir mes turėtumėm skatinti naudoti europietiškus produktus, kurie yra aukštos kokybės, bent jau aš taip tikiuosi daugeliu atveju. Na, o mūsų ūkininkai turėtų galimybę gauti pačią aukščiausią įmanomą kainą už jų kokybiškus produktus. Tikrai mes palaikome ūkininkus ir norėtumėm uh, šioje srityje glaudžiau bendradarbiauti ir su jumis. Ir taip pat tikrai norėčiau, kad jūs aptartumėte tyrimo duomenis ir mūsų observatorijose. Tikrai jūs kvieščiau pas mus atvykti. Tai taip, labai trumpai išsakiau mūsų poziciją, baigdamas dar kartą dėkoju Europos parlamentui ir šio tyrimo autoriams. Panowie eksperci, panowie profesorowie, proszę o odniesienie się do. Norėčiau dabar suteikti žodį mūsų ekspertams, kad jie galėtų atsakyti klausimus, sureaguoti į pastabas. Pradėsiu nuo pirmojo klausimo iš Prancūzijos dėl krizinės padėties susijusios su kainomis, galbūt reikia minimalių kainų, dėl to, kad bežiaupė žudo ūkius. Žinoma, matėme, kad buvo daug dramatiškų dalykų susijusių su neseniai buvusią krizę ir suprantu, ką norite pasakyti. Mes norime šiek tiek iš tolo viską įvertinti, pasižiūrėti mm, iš šalies ir manome, kad be bežiaupė padėtis būtų daug prastesnė. Be to, būtent dėl to ir darau skirtumą tarp trumpalaikio laikotarpio laiko ir vidutinės trukmės laikotarpio, kalbant apie tiesioginės išmokas įvairiuose sektoriuose. E, e, žinoma, kai kur jos nebuvo e, labai didelės, bet vis dėlto padėjo įveikti krizę. Taip pat suinteresuoti subjektai ilgainiui jeigu jie bus labai priklausomi nuo tiesioginių išmokų, vis dėlto norime užtikrinti, kad jų našumas būtų didesnis. Ir um, matėme keliose šalise e, tokių problemų ir kiti apie tai kalbėjo. Jeigu ūkiai nėra gyvybingi, Galbūt iš tikrųjų pasiūlymas dėl e, pasitraukimo išėjimo į pensiją gali būti gana neblogas ilgainiui. Jis gali būti naudingas e, verslui, galės e, leisti kitiems didinti gamybos mastą. Ir tas problemas, kurių kyla, reikia vienai par kitaip spręsti. Kitas kalbėtojas minėjo ryšį su besivystančiomis e, ekonomikomis. Kalbu dabar turėdamas omenyje savo įgaliojimus, kurie mums buvo suteikti šiam tyrimui atlikti. Mums buvo pateikta aiški užduotis, ką reikėtų išanalizuoti. Tad uh, nelabai domėjomės jūsų pateiktų klausimų dėl formalių priežasčių. Po to ponas Jar. Jis kalbėjo apie ekspertinės galimybės. Jeigu, tarkim, yra priklausomumas nuo nepastovių pasaulio rinkos kainų, ką daryti tam tikrame sektoriuje. Kalbant apie raidą, apie plėtrą, matome, kad mėsos suvartojimas laipsniškai mažėja, jautienos gamyba šiek tiek didėja, žinoma, tai labai vertingas produktas, labai svarbus baltyminis produktas pasaulyje. Ir um, tokiamis prielaidomis vadovavomės, kai atlikome savo analizę. Nereikėtų painioti tankio su kitais rodikliais ir aš visiškai pritariu tam, ką jūs minėjote. Jūs teisus. Reikia čia galvoti apie gamybos koncentraciją. Tai yra dar vienas dalykas, kuris buvo paminėtas narių Mm, jeigu paimtume tokias šalis kaip Niderlandai, e, Šiaurės e, vakarų Prancūzija, Airija, kitos, e, yra tam tikrų problemų susijusių su mėšlu. Niderlanduose buvo realizuojama sistema siekiant ištaisyti padėtį, paskardžiant tam tikrą karvių skaičių. Taigi problema yra pripažinta ir e, šiame regione stebima, e, kaip e, vystosi šis sektorius, kokių aplinkos sauginių sunkumų kyla dėl to ir imamasi priemonių. Pono Ropės klausimas dėl duomenų, dėl to, kad rekomendacijos ko gero grindžiamos senaja bežiaupė. Na, nesakyčiau taip, galbūt iš dalies tik tai, bet e, iš esmės tiesiog e, norėjome e, atsižvelgti ir į 2016 metų tiesioginių išmokų sistemą. Faktiškai padarėme viską, ką galėjome, turėdami tam tikrus duomenis ir Mes e, norėjome tiesiog atsižvelgti į individualius ūkius, juos išanalizuoti ir šiuo e, požiūriu e, teko susidurti su gana dideliais apribojimais. Kalbant apie tiesioginės išmokas, mes kiek įmanoma labiau norėjome įtraukti visą turimą informaciją ir naujausią taip pat. Dėl pieno dokumentų rinkinio. Šio dokumentų rinkinio poveikis buvo susijęs pirmiausia su gyvulinkistės sektoriaus išlaidomis ir šio dokumentų rinkinio poveikiu. Dokumentų rinkinio pieno srityje sudaro keli elementai. Žinoma, kalbama visų pirma apie didesnį rinkos skaidrumą, apie rinkos stebėsinos centrų įkūrimą gamintojų organizacijų dalyvavimą. Man atrodo, kad yra tyrimas, kuriame stengiamės pateikti tam tikrų m, mm, faktinių įrodymų, bet man atrodo, kad ne viskas dar aišku. Dar sunku įvertinti bendrą vaizdą. Tačiau mm, bendrasis įspūdis e, yra toks, kad stengiamasi prisidėti teigiamai. Buvo taip pat pastaba dėl e, politinė, politinio pasiūlymų susijusio su e, priemoka. For example, stocking density. I think in the suganimo priemoka. Mm, galbūt galėtumėte patikslinti savo klausimą, nes iš tikrųjų, um, kai kalbėjome apie tankį, turėjome omenyje ir šį reikalavimą ir norėtume mm, galbūt šiek tiek papildyti mm, šį klausimą. jūsų minėta priemoka galbūt e, šiek tiek skiriasi nuo to, ką mes turėjome omenyje, nes lyginome senasias ir naujasias valstybės narės ir e, matome, e, kad karvių žindenių skaičius mažėja ir norėjome šiek tiek atsverti tą sumažėjimą. Ir tai iš dalies siejasi su susietąją parama. E, kyla atitinkamų klausimų, koks yra tokios paramos e, poveikis konkurencingumui. Pono Jar, atsakysiu, kad taip, e, tokių nuogastavimų kyla ir yra suinteresuotųjų subjektų, kuriems rūpi šie klausimai. Jeigu pažiūrėtume į teisės aktus, tokia susietoji pagalba yra leistina, bet Tik e, tam tikrais konkrečiais atvejais e, sektoriuose, kuriuose patiriama sunkumų, tik tai tam tikrose sritise, kuriuose stebimas nuosmukis, kuriuose e, galima taikyti tokią pagalbą tam, kad padėtis stabilizuotųsi. Tad E, kalbant apie e, tokią pagalbą, kalbama tik apie tam tikrus e, konkrečius sektorius, sektoriaus dalis, pavyzdžiui, cukrinių runkelių gamintojus, ar visas tas sektorius gali būti laikomas nišiniu ar ne. Nu- Dar per anksti galbūt tai um, pasakyti, bet jeigu pažiūrėjus visus tos skaičius, būtų gerai uh, pažiūrėti, kaip ta susijęta parama teikiama, ar tikrai tokie buvo teisės aktų ketinimai. Man, aš manau, galima tą patikrinti, pažiūrėti iš, iš pirmų paraiškų aš įsivaizduoju, kad galbūt jau gali kai kas pradėti nerimauti dėl ko, poveikio konkurencijai. Gal reikėtų atkreipti į tai dėmesį. Uh, Gal galiu tada perduoti žodį kolegai? Norėčiau pridurti keletą minčių. Kai kurie parlamento nariai kėlė tą klausimą, kad reikėtų aktualesnių, naujesnių duomenų. Iš esmės, mūsų ataskaitoje duomenys buvo naudoti tie, kuriuos mes turėjome uh, kurios galėjome panaudoti, buvo patys naujausi iš, iš turimų. Ir analizė paremta pakankamai išsamiais duomenimis iš Eurostato ir iš Europos komisijos tikrai pakankamai išsamus ir sudėtingi tie duomenys ir, ir, ir visa tai, kas yra gaunama bent dviejus, trejus metus, jie yra e, analizuojami ir tvarkomi, iki galima jau juos normaliai naudoti. Tai aišku, praeina tam tikras laikas nuo duomenų surinkimo iki panaudojam. Todėl 2016 metų ruduo buvo, kada mes rengėme tą ataskaitą, tai aišku, kad mes turėjome galimybę uh, panaudoti tik tai 2013 metų duomenis daugelį mm, savo studijos dalių, nes tai buvo tiesiog patys naujausi tuomet viešai prieinami duomenis. Mes suprantame, aišku, kad įdomiausias jums laikotarpis mm, iš Europos parlamento požiūrė taško būtų paskutiniai dviejai metai. Bet e, mes lab, tik iš dalies galėjome tą laikotarpį apžvelgti būtent iš, iš rinkos stebėjimo centrų, iš Europos komisijos, ką mes turime, tos duomenys yra, jie kažkiek naujesni, bet e, galvant apie stambesnių ūkių struktūrų e, duomenys iš, iš, iš valstybių narių, ką mes gauname, aišku, visa tai užtrunka laikas maždaug 2-3 metai praeina, iki mes turime jau duomenys, kuriuos galime panaudoti. Savanie. Labai ačiū, noriu padėkoti visiems. Tikrai ačiū už šios studijos pristatymą, tikrai labai išsami studija, kurią mes turime ir popieriuje, net jau pažvelgus į knygelės apimti, supranti, kad informacijos yra daug sudėta, akivaizdu, kad ateityje mes galėsime pasiremti tą informaciją, ypač turint omenyje mm, žūp pakeitimų vertinimą. Mes labai dažnai keliame savo klausimą, ar reikėtų atskiros priemokų sistemos gyvulininkystės sektoriui atrodo, kad dabartiniai variantai galbūt kai kuriais atvejais kelia sunkumų gyvulinkystės sektoriui ir kartais galbūt įtakoja netinkamus pasikeitimus gyvulinkystės sektorėje. Galbūt reikėtų kažką keisti, reikėtų įvertinti visą poveikį ekosistemai bendrai, ypač pavyzdžiui, kai ūkininkai nusprendžia užsimti ekologinę žemdirbystę. Taigi, dar kartą labai ačiū, o dabar aš tikiuosi, kad jau galime perėti prie kito darbo atvarkės punkto, bet aišku, mes prie šios studijos dar nekartą grįšime ir ją pasiremsime. Ačiū. Taigi, kitas darbo atvarkės punktas, 13 punktas, tai yra. žemės ūkio komponentas dabar vykstančiose ir busimuose priekybos dėrybose. Mes jau kalbėjom apie vykstančias ir būsimas priekybos dėrybas, kalbėjome apie dėrybą su Japonija, man atrodo, jose yra labiausiai pasistumėta, bet taip pat, aišku, reikia nepamiršti JAV, Merkosūro, Naujosios Zelandijos, Australijos, kitų valstybių. Čekającego nas Brexitu. Aišku, mus domins ir breksito padariniai. Mm, turiu daug ką užsirašęs tuo klausimu, bet aš įsivaizduoju, kad nu, Džonas Clarkas gal bus tinkamiausias žmogus. Jis yra um, Agri generalinio direktorato tarptautinių reikalų direktorius ir turime ir daugiau atstovų atsakingų už, už šiuos klausimus. Aišku, Brazilijos jautienos importo klausimas yra labai svarus, ponas Kamal. Uh, yra iš Santė generalinio direktorato atvykęs pas mus būtent šio klausimą. Aš labai dėkoju, kad jūs atikote atvykti. Tikiuosi, kad suteiksite mm, mums informaciją. Aš suprantu, kad e, tikrai čia buvo toks labai skubus mūsų prašymas. Jūs jį staigiai sureagavote, bet e, galbūt neturėsite visos informacijos, bet mes tikrai mielai išklausysime, e, ką jūs mums galėsite pasakyti. Tai tikiuosi, kad dabar galiu suteikti žodį ponui Džonui Klarkui. Jie ne pirmą kartą lankotės mūsų komitete. Jau kalbėjomės šią temą kelis kartus. Ir šiandienos jūsų pasisakymas, aš esu tikras, bus kaip visada išsamus ir įdomus. Ačiū pirmininkė. Tikiuosi, kad po to, ką šiandien jums papasakosiu, tai nebus mano paskutinis apsilankimas jūsų komitete. Uh, Tai pasistengsiu savo, kiek galima, trumpesnį pasisakymą e, sudėlioti į dvi dalis. Visų pirma, trumpai pristatysiu Jums naujausius pasikeitimus mūsų priekybos dėrybose su, e, su, su įvairiais partneriais ir, ir tarptautinės veiklos pasikeitimus. Na ir antroje dalyje pasidalysiu mintimis apie mm, laukiančius iššūkius priekybos politikos rytyje ką tai gali reikšti žemės ūkio priekybos rytyje, bžup srityje ir aišku, aš mielai išklausysiu jūsų pastabų, atsakysiu klausimus, jei tokių bus. E, kartu čia atvykau su Michael Standen ir Michael Mandain e, iš Santė generalinio direktorato. Jie galės plačiau papasakoti apie Brazilijos jautienos saugos skandalą. Taigi, pastarojo laikotarpio pasikeitimai dviš šalių frontų. Aš pradėsiu nuo dėrybų su Japonija. Čia eina kalba apie tikrai didelę rinkos dalį mūsų žemės ūkio produkcijai. Tai unikali situacija šios dėrybos. Mes turime tikrai tokių, na, sakykime, puolamųjų interesų, mes norime užimti rinką. Apie tai eina kalba. Ir Gruodžio mėnesį dar buvo likę du neišspręsti klausimai, bet ketinama šį laisvos priekybos susitarimą užbaigti dar iki vasaros. Ir mm, pirmininkas Junkeris su ministru pirmininku Arbi susitiko dar šiandien ir tikrai jie abu yra pasiryžę būtent to ir pasiekti. Dabar kitos svarbios dėrybos, dabar kas mūsų radarose, TTIP, kurį laiką matyt šaldiklyje praleis mes turėsime įvertinti, ko yra pasiekta iki pasaro laikotarpio. Čia mm, yra bendra ataskaita paskelbta, parengta per pasaradius porą savaičių. Nežiūrint dėl to, kad patyrėme sunkumus, tai vis tik tai mes mm, turime labai aktyvę mm, priekybos darybų darbo tvarkę kitose srityse. Aš Merkosur turiu paminėti. Aišku, Tai labai jautri tema mm, dėrybos šios daugeliu šioje salėje ir mes todėl esame labai atsargus su savo mm, tos dėrybose. Mes toliau sieksime jūsų palaikymo, kad valstybėms narėms būtų galima perduoti tą žinę, kad mūsų Mercosur partneriai, dirbant su mūsų Mercosur partneriais, mes turime apginti tikrai labai jautrius žemės ūkio klausimus. Uh, Toliau Naujoji Zelandija, Australija irgi palaipsniui judama dėrybose. Dabar jau periname prie tokio etapo, kurį vertiname, kokio masto yra dėrybos, tikrai plačių užmojų yra siekiama. Ir kai tik tai bus aiškiai apibriešta apimtis, tai tada kreipsime uh, prašysime tarybos mandato dėryboms su Australija, Nauja Zelandija greičiausiai šių metų antrą pusmetį. Toliau komisijos agri generalinis direktoratas tikrai puikiai supranta, kad dėrybos su šiomis dviem valstybėmis irgi mm, paliečia labai jautrius klausimus, ypač raudonos mėsos ir cukraus rytyje. Taigi mes turime būti labai atsargus dėl rinkos prieigų tiem produktam, galbūt kai kuriem kitiem, tai mes tai sieksime, aišku, kaip galima geresnio rezultato. Na ir kad vaizdas būtų išsamus dėl dvišalių dėrybų, dar turiu pasakyti, kad komisija dabar dar derasi ir su Meksika esame dėrybų viduryje, mes galvojame, kad šios dėrybos pavyks užbaigti iki šių metų pabaigos. Mes darome su Filipinais ir Indonezija dėl priekybos sutarimo ir su, taip pat su um, Tunisu ir Norvegija. Ir taryba dabar jau svarsto dėrybą, mandatą pradėti mm, dėrybą su Turkija, kad būtų galima modernizuoti ES Turkijos muitų sąjungą. Tai, man atrodo, reikia keletą momentų čia pabrėžti dėl visų tų dėrybų. Visų pirma, tai, kad mes tikrai labai siekėme subalansuoto rezultatą žemės ūkio srityje, kad mes turėtumėm ir rinkos naujos ir apgintumėm jautrius um, mūsų sektorius. Taip pat uh, norime aiškiai pasakyti, kad dėl sveikatos ir saugos uh, standartų mes nesidarėme. Tai yra um, būtinas reikalavimas, um, kad jų būtų laikomas taip pat ir dėl CETA. Priekybos susitarimai tai nėra priekybos priem, politikos priemonė, mes galvojame vis daugiau apie daugia šalį bendradarbiavimą. Uh, Mes skatiname geras mm, žemės ūkio praktikas visame pasaulyje. Čia jau yra pasiekta tam tikros pažangos. Per pastarosius dviejus metus daug ką yra padaryta. Nairobi, pavyzdžiui, PPO ministrų sutikimas buvo sėkmingas. Es labai smarkiai prisidėjo prie tos sėkmės mm, panaik naikindama eksporto subsidijas. Mes taip pat ketiname imtis lyderės vaidmens ir um, kitame ministrų susitikime Argentinos rutinoje. Rūksiai ypač galvojant apie tai, kaip tą paramą, kur iškraipo situaciją rinkose panaikinti palaipsniui. Taip pat dėl klimato kaitos, aišku, reikia paminėti mūsų darbą Be to didžiojo dvidešimtuko žemės ūkio ministrų Berlyno susitikimo rezultatais galima pasidžiaugti siekta tvaresnio žemės ūkio ir vandens valdymo, taip pat kovos su antimikrobin, atsparumo mikrobam mikrobų atsparumo priemonėms, taip pat galvojant apie Afriką buvo paramos priemonės aptartos, ypač turint omenyje e, rūdienį vyksiantį ES ir Afrikos vadovų sutikimą. Tai yra priekybos ryties tokie pasiekimai. Manau, kad tai rodo, kad žemės ūkio politikos svarba auga, ne vien tik tai augimo, užimtumo srityje, bet taip pat ir tvarumo srityje. Ir dar norėčiau dabar žengti žingsnį kiek į šoną ir aptarti mūsų žemės ūkio politikos priekybos dėrybų sunkumus. Dabar jeigu pažiūrėtumėm į ES politinį kontekstą dabartinį, matytumėm, jog ES piliečiai vis kritiškiau pasisako dėl priekybos susitarimų ir globalizacijos poveikio, o tai yra labai svarbu rinkimuose daugelė valstybių narių, ką mes matome šiais metais. Ta išryškino gan chaotiškas pasirengimas citros pas, susitarimo pasirašymų su Kanada, visa ta psichodrama kiekvienos priekybos um, sutarties atveju pasikartoja. Iš tikrųjų, viskas sėtina su globalizacija ir mūsų susitarimų tvarumo aspektu. O breksitas, aišku, dar tampa vienu neiškumo veiksniu, ypač turint omenyje mūsų priekybos santykius. Tai, uh, irgi mm, vienas iš iššūkių es kontekste. Uh, Toliau mūsų priekybos politika, aišku, ir per artimiausius mėnesius susidurs su mm, konfrontacinė aplinka tiek dvišaliuose santykiuose, tiek PPO kontekste bus vis daugiau ginčių ir, ir PPO palyginti su ankstesiais metais, bus daug kas susijęs su JAF ir Kinija. Iš tų ginčių aš manau, kad dėje mes galime pasakyti, kad ir Rusija tikriausiai išlaikys tokį patį požiūrį dėl žemės ūkio uh, taip pat ir išlaikys kai kuriuos sanitarinius, fitosanitarinius draudimus, tokius, na, keistus ir, ir embargo agri maisto produkcijai, kai kuria iš kai kurių ES valstybių narių. Toliau JAV kaip čia pasakyti, e, siunčia tokius neiškius signalus dėl priekybos politikos ir, ir taip pat ir savo planų dėl daugia šalių dėrybų. Pavyzdžiui, JAV kaip ir remia. E, JAV eko, ūkio subjektai kaip ir remia bendrus sutarimus, bet yra kažkoks toks keistas um, nulinis požiūris iš administracijos ir gali būti, kad um, JAV pasitrauks iš tarptautinės arenos, galbūt ES atsiras daugiau erdvės sustiprinti tarptautinį bendradarbiavimą, ypač su mm, TPP šalimis, Amerikoje, Azijoje ir um, tai atsiveriančios galimybės Europai. Uh, Komisija aiškiai yra pasakiusi, kad ES yra pasirengusi užpildyti tą erdvę, kurią paliks JAV. Ir tokios partnerės kaip Meksika, Mercosur, Japonija irgi labai nori e, sudaryti susitarimus su ES. Aišku, taip pat jie nori įrodyti, kad nėra priklausomi nuo JAV, kad jie ekonomiškai vertingi patys. Uh, Na ir čia išlieka tokių atvirų galimybių, kuomet klimatas yra didėjančio protekcionizmo, jie nori parodyti, kad jie tiesia į tiltus, o ne stato sienas. Ir pabaigai pirmininkė mūsų žemės ūkio maisto sektorius platesnėme kontekste norėčiau pristatyti ir prisiminti, kad mm, žemės ūkio maisto priekybos svarba yra labai didelė. Aš tiesiog noriu pasakyti, kad tik paskelbėme skaičius. 2016 e, es žemės ūkio ir maisto pardavimus ir tikrai eksportai virš 130 milijardų eurų, teigiami skaičiai. 19 milijardų eurų yra perviršis, tai puiku. Iš esmės, žemės ūkio maisto produkcija yra ta produkcija, kuri lėmė, kuri lėmė ES eksporto perviršį. Tai tokia pozityvia gaida aš ir gal baigčiau, iš tikrųjų galime to pasidžiaugti, palyginti septynių metų laikotarpį, mūsų sektorius stiprėja ir turi didžiulį potencialą didinti eksportą toliau, kaip kad rodo mūsų studija dėl priekybos poveikių um, bendro mm, e, efekto viso paukštienai, keulienai ir, ir taip toliau. Mes taip pat, aišku, pripažįstame, kad ne visi sektoriai turėjo galimybės e, pasinaudoti priekybos susitarimų atveriamą naudą vienodai. Pavyzdžiui, jautiena, krakmolas, cukrus, kai kuriais atvejais e, aviena, paukštiena. Uh, ateityje susidurs su rimtesnė konkurencija pagal kai kuriuos e, priekybos sutarimus, tai nepaslaptis ir galvojant apie mūsų, kan, mūsų partnerius, mes tikrai nenorime smarkiai liberalizuoti savo sektorių. E, na ir pabaigai daryčiau e, keletą išvadų, galvojant apie tuos. Uh skirtose europinius ir tarptautinius iššūkius, pirmininkė, manau, turime pasirūpinti, kad mūsų priekybos politika būtų tokia priemonė, kuri leistų perteikti ir mūsų išpažįstamas vertybės. Tai yra atvirumą, bendradarbiavimo, nekonfrontaciją, įstatymo viršenybę Kitaip tariant, mes turėtumėm vadovautis vertybėmis žiūrėdami į priekybą. Manau, kad žmonės iš mūsų to tikisi. Atvirumas reiškia, kad mes esame pasirengę stiprinti santykius su partneriais, bet tai taip pat reiškia, kad mes turime ateityje pasistengti labiau, kad priekybos susitarimuose parodytumėm savo atvirumą suderėtotom šalims, e, ūkininkams ypatingai, e, ypač smulkiems ūkininkams ypatingai. Uh, nes dažnai e, jie nėra įsitikinę, ar tikrai priekybos susitarimai joms duoda naudos ir, ir ar turime aiškiai parodyti, kad, kokia yra nauda žemės ūkiui, maisto sektoriui. Aišku, yra problema tai, kad sektoriai fragmentuoti kai kurie, ypati, ypač ir, ir, ir, ir sektorių tuo pozicija pakankamai yra silpna visoje maisto grandinėje. Tai aš kalbu apie tą atvirumą, tai dar nereiškia, aišku, kad mes paukosime jautresnius žemės ūkio sektorius vardan priekybos tikslų. Tikrai mes darybose siekiame gerų rezultatų. Uh, kurie užtikrintų pakankamus saugiklius mūsų jautriausiams sektoriams ir kad tikrai būtų ta reikiama pusiausvėra tarp priekybos ir, ir e, saugiklių, kad iš tikrųjų būtų e, padaryta tai, ko, ko siekia šis komitetas. Mes turime vis tik tai pripažinti, kad priekybos dėrybose niekuomet eismas nejuda viena kryptim, tai, tai neįmanoma ir žemės ūkija kartais turi daryti nuolaidų. Uh, nes kartais yra tam tikrų didelių ir mūsų priekybos partnerių interesų ir galvodami apie tas nuolaidas ir reikiamą pusiausvyrą, mes, aišku, turime priimti politinį sprendimą, pasiremdami to, ką mes gauname ir ką mes duodame. Bendradarbiavimas su partneriais yra labai svarbus. Čia aš manau, kad mes turime tęsti savo pastangas daugia šaliuose forumuose, kad tikrai būtų užtikrintos vienodos veikimo sąlygos priekybos kontekste. Ir mes sieksime išlaikyti savo kaip lyderės vaidmenį PPO. Mes taip pat turime panaudoti savo priekybos sutarimus, kad būtų galima. Mm su partneriais dirbti tokiais svarbiais dalykais, kaip pavyzdžiui aplinkos apsauga, gyvūnų gerovė ir taip toliau. Įstatymo viršenybė reiškia tai, kad mes turime laikyti su susitarimu, kuriuos mes sudarome, bet ir tai taip pat reiškia, kad mes turime būti labai griežti su savo partneriais ir reikalauti, kad jie irgi vykdytų savo įsipareigojimus kad iš tikrųjų ta nauda, kurią mes e, tikime, kad galime gauti per priekybos sutarimus, tikrai būtų gauta turime ypatingai dirbti su partneriais, kad visi reikalavimai būtų į, į, įgyveninti ypač SPS rytyje. Agri generalinis direktoratas ir komisaras Hogan dirba šiuose priekybos uh, E, susitarimuose dar pasitelkdami ir diplomatinės priemonės, yra rengiamas aukšto lygio diplomatinės e, misijos, yra propaguojami, pristatomi, reklamuojami mūsų produktai. Pavyzdžiui, komisaras Hogan vyko į JAV, šį pavasarį daugiau planuojama misijų ir į Iraną, ir į Persų įlankos valstybės, tai yra kylančios rinkos mūsų produkcijai, rudenį taip pat mes ketiname dalyvauti ir Kanadoje, Kinijoje, Indijoje ir kitur kitur vyksančiose didžiose mugėse, parodose, kad atvertumėm savo rinkas. Ir visai jau pabaigai, pirmininkė, aš, aš matau iš jūsų duodamų ženklų, kad jau reikia man baigti, tai tiesiog labai trumpai susiečiau priekybos darbų darbo atverkę su žūp darbo atverkę. Es žemės ūkis turi uh, pasinaudoti rinkos galimybėmis ir prisidėti prie tvaros vystimosi tikslų, tuo pat metu klimato kaitos tikslų ir tuos tikslus skirtingus apjungti ne visuomet yra lengva. Bžup, uh, turi padėti ūkininkams, augintojams išlikti konkurencingiams. Ir mes labai atidus būsime, modernizuojant, supaprastinant e, bžūp, kas dabar yra daroma, kad pasirūpintumėm, kad mūsų ūkininkai galėtų būti konkurencingi ir galėtų išlikti, dirbti vis konkurencingesnėse rinkose. Ir jau visai pabaigai pirmininkė, žūp turi padėti ūkininkams dėkti naujoves, konkuruoti ir mm, Taip pat reikia galvoti apie vietos, regioninį, europinį, e, europinę paklausą ir, ir galvoti apie tvarę produkciją. Man atrodo, būtent mm, Europa tuo turėtų pasižymėti ir, ir tokie bus mūsų prioritetai, galvojant apie būsimą apžūpų supaprastinimo ir modernizavimo etapą ir visus tos darbus, kurie mūsų laukia. Tai tiek pirmininkė, o dabar aš melai išklausysiu jūsų pastabų, atsakysiu į jūsų klausimus ir aš, kaip jau sakiau, ir kolegos iš Santė e, direktorato yra atvykę čia, kad atsakytų jūsų klausimus dėl Brazilijos klausimo. Mame, mame čas, Na, iš tikrųjų, laiko tai mes turime, aš nenoriu jūsų apriboti. Bet uh, Jūs galbūt šiek tiek kartojatės, dėl to sureagavote ir mano kūno kalbą, bet iš tikrųjų tai laiko turime. Jūs minėjote ir tam tikras vertybės, kurias turime ginti priekybos metu. Čia kalbama apie etinės vertybės, taip pat ir gyvūnų sveikatą. Šių vertybių turėtų laikytis ir importuotojai. Na, o dabar suteikiamas žodis ponui Mišel Kanel, kuris pasisakys labai aktualių klausimų. Tai gal galite išsakyti generalinio santė direktorato nuomonę šiuo klausimu. Ačiū pirmininkė, su malonumu suteiksiu informacijos Europos parlamentui apie tą skandalą, kur, kuris kilo Brazilijoje dėl mėsos produktų saugumo. Mes penktadienį pirmą kartą išgirdome apie šį skandalą iš spaudos. Oficialios kontrolės tarnybos buvo apkaltintos e, dalyvaujant, dėl to, kad dalyvavo tame skandale ir sukčiavo. Mes tą pačią dieną kreipėmės į Brazilijos institucijas ir paprašėme informacijos ir garantijų, kad uh, nekilo pavojus žmonių ir gyvūnų sveikatai ES ir mes paprašėme Brazilijos institucijų imtis veiksmų. Per savaitgalį buvo intensyviai palaikomi kontaktai tarp diplomatų. Na, o sekmadienį e, buvo, įvyko susitikimas su mūsų ambasadoriumi. E, e, taip pat tame susitikime dalyvavo ir kitos e, iš Brazilijos importuojančios šalis ir jiems buvo suteikti tos garantijos. Brazilijos institucijos sureagavo į mūsų prašymą, bet mums ne visai patiko tie pateikti patikinimai. Ir mes iš Brazilijos paprašėme papildomos informacijos. Mes esame labiausiai susirūpinę dėl, tokių, dėl tų ūkių, kurie yra e, įsivėlę į šį skandalą. Remiantis spauda, uh, E, e, Brazilijos policija e, tyrė 21 ūkį. Ir praktiškai visi tie ūkiai turi licenzijas importuoti Europos Sąjungą. Na ir dėl to mes paraginome Brazilijos tarnybas tuos ūkius arba įmonės, kiek manoma, greičiau išbraukti iš patvirtintų įmonių sąrašą. Mes taip pat kreipiamės valstybės e, narės tam, kad jos apie viską informuotų ir e, pasienio kontrolės tarnybas, jeigu atvyktų tokių produktų importas. Taip pat mes paprašėme Brazilijos institucijų pateikti daugiau informacijos apie bet kokias tokių produktų siuntas, kurios galėjo patekti ES nuo šių metų pradžios. Uh, Mes taip pat paprašėme valstybių narių e, sugriežtinti kontrolę, kalbant, kai kalbama apie e, visų e, produktų importą iš Brazilijos. Šiuo metu ta kontrolė yra tikrai sugriežtinta, yra tikrinami ir produktų dokumentai, atliekami ir fiziniai patikrinimai. Na ir mes paraginame valstybės narės padidinti fizinių patikrinimų skaičių. Tai yra būtina, norint užtikrinti, kad mes e, užtikrintumėm, kad iš tų e, ūkių e, nepatektų suklastoti produktai pas mus. Mes ir toliau palaikome kontaktų su Brazilija. Mes sakome, kad neprimtina, jog mes apie tą skandalą sužinome iš spaudos, o ne iš oficialių šaltinių. Uh, Mes taip pat pabrėžime, jog esame susirūpinę dėl to, kad e, Brazilijoje toks aukštas korupcijos lygis ir kad to nepastebėjo kontrolės tarnybos. Mes vis dėlto tikėjomės daugiau vidinių auditų. Ir mes e, tikrai tikėjomės, kad pačios tarnybos kažką e, darys prieš policija viską perimanti savo rankas. Mes jau e, sakėme, jog paprašėme, jog valstybės narės užtikrintų griežtesnę kontrolę. Penktadienį Briuselėje susitiksime su vyriausiais veterinarijos pareigūnais ir su jais aptarsime dabartinę kontrolės sistemą. Ko gero tiek iš mano pusės. Jeigu jūs turėtumėte klausimų, tai melai jos atsakysiu. no szkoda byłoby jeszcze pan powiedzieć o ewentualnej skali zjawiska. E- Gal galėtumėte mums papasakoti, e, koks yra šio skandalo mastas, koks yra problemos mastas, ar jau turite tokios informacijos apie problemos mastą. Dabar e, teskime diskusiją. Visų pirma, žodis ponai Dantam. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti komisijai už informaciją dėl Brazilijos reikalą. Žinome, ir daugiau yra buvę rimtų skandalų Europoje ir vėl šis atvejis destabilizuos vartotojų pasitikėjimą. Na, įsivaizduojame, kas po to bus dėl žemės ūkio, kokia bus vartotojų nuomonė. Iš tikrųjų, tai ir visa tai vyksta pasaulyje, kur mums reikia daug daugiau saugumo. Aš nežinau, manau, kad tokio e, kaltieji už tai turėtų susilaukti pačių griežčiausių priemonių. Na, aš suprantu, kad čia. Ši entuziastingai yra siekiama sudaryti susitarimus, kaip aš girdėjau iš e, direktoriaus, bet vis tik tai manau, kad to, štai toks atvejis sukrės Europą. Kad tai aš turiu omenyje Britų priimtą sprendimą. Ir mes žinome, kad 50 straipsnis bus e, pritaikytas, o Junktinė karalystė yra labai svarbi uh, žemės ūkio Europos Sąjungai, maisto sektoriui, jeigu aš teisingai žinau, apie 2 milijonus tonų mėsos e, Junktinė karalystė importuoja kasme, didelė dalis iš Airijos, e, lėktuvais atskraidinama. Taigi, a, turint omenyje štai tokią situaciją, gal reikėtų pamastyti apie tai, kokios strategijos priekybinės norės Junktinė karalystė, ar, ar iš tikrųjų m, mm, norės jie privilegijuotų santykių agro maisto pramonės rytyje su Europa, kokie keliai jau yra svarstomi. Uh, ar ji tiesiog tik tai nuspręs e, kilt savo sparnais ir ieškotis e, mėsos kažkur, tai neaišku, kur visai kitur nebe Europoje. Ką tada darysime mes su tais dviem milijonais tonų, kurias eksportuojame į Didžiąją Britaniją? Aš manau, kad iš tikrųjų tai yra visiškai naujos dėrybos ir, ir kol nežinai, kaip, kas bus daroma, ko, ko norės Didžioji Britanija, tai visą tai dabar spėlioti būtų per anksti ir dėl to visos tos mūsų kitos priekybinės e, sutartys yra irgi per anksti svarstomos. Uh, um, Ačiū pirmininkė, aš noriu padėkoti komisijos atstovams, kurie atėjo pas mus ir pristatė naujausią informaciją dėl Brazilijos jautinio skandalo. Aš esu iš Šiaurės Airijos. Mes e, eksportuojame Mes turime laikytis pačių aukščiausių standartų, kurios nustatė ES. Tai yra labai gerai mums kaip regionui, tai taip pat labai gerai vartotojams, tai labai gerai eksportuotojams ir taip toliau. Tai mane labai neramina tai, kad komisija sužinojo apie šį konkretų skandalą tik tai, kaip štai dabar jūs patys pripažinote, iš spaudos. Aš noriu sužinoti, kodėl taip yra. Kas tada darosi su inspekcijomis? Ar neturėjo jis būti vykdomas Brazilijos jautienos gamyklose, ūkiuose? Ar jos neatliekamos? Ar komisija šito turi kokių minčių, kiek laiko jau tęsiasi ta situacija skandalinga? Kokia rizika yra kilusi vartotojui? dėl tos mėsos, kuri buvo importuojama į ES. Ūkininkai mano regione žvelgia į mane visiškai pasimetę. Jie privalo laikytis pačių aukščiausių, pačių griežčiausių standartų, jiems taikomos baisios baudos jiems. Jeigu net vienas o, veršelis neregistruotas, tai yra baisiausia bauda. Tai kaip dabar, o, o štai dabar yra tokie priekybos susitarimai gyvenami. Daug ūkininkų mano regione galvoja, kad nėra tai gerai. Ir man atrodo, prieš suteikiant leidimus tiems ūkiams turėjo būti atlikti visi patikrinimai. Ir, uh, Aš norėčiau išgirsti reguliariai informaciją e, dėl to, kaip viskas vykdoma šioje srityje. Also buvę. Pans Bovė. Je commencerai d'abord par une question. Pradėsiu Nuo klausimo dėl Brazilijos reikalo. Man atrodo, komisijos pateikta informacija ir jau pirmieji kolegų pasisakymai aiškiai rodo, kad yra rimta problema. Taigi, kalbame apie keturis ūkius, subjektus. Gerai. Bet klausimas yra toks, Jeigu tai galėjo vykti tose keturiose ūkiuose, tai reiškia yra problema su visa sanitarinė tikrinimo sistema visoje Brazilijoje. Nes čia dabar klausimas kyla ne tik dėl tų keturių ūkių, dėl visos Brazilijos. Tai aš noriu dabar tikslios informacijos. Europos parlamento žemės ūkio parlament, komitetas reikalauja, kad būtų aiškiai pasakyta, kokia yra situacija. Europos Sąjunga turi nusiųsti į Braziliją tikrai kompetitingus um, asmenys, kurie visiškai nuo nulio atliktų visą ekspertizę uh, Brazilijoje. Nes vienas dalykas, aišku, labai paprasta pasakyti, išbraukiam tos keturis ūkius ir viskas toliau tvarko. Man atrodo, kad yra labai rimta problema su visa Brazilijos sistema tikrinimo ir dėl tai kelia rimtų klausimų ir man atrodo, kad reikia viską dabar nuo nulio pradėti, reikia galbūt metų ar ar dviejų prireiks visam tikrinimo procesui atlikti, bet jeigu taip yra su tokiu partneriu, na, man atrodo, kad čia turi būti atliktas labai rimtas darbas. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, mes kalbame dabar, ką ponas Clark pasakė dėl priekybos susitarimų. Uh, Tos diskusijos įvyko po pranešimo paskelbimo, viena valstybė nariai paprašė to pranešimo, to tos ataskaitos gerai, bet atrodo, kad, na, čia, čia ne aš tai sakau, valstybės narės sako, kad, na, tas, ten skaičiai netenkinantis yra. Tai kaip taip yra? Akivaizdu, kad 2025 metais mes turėsime nuostolių, tai yra turėsime minusą bent jau 30 procentų produktų, kurie išanalizuoti. Kiauliena, jautiena, taip toliau. Bendrai situacija yra labai pavojinga. O kokia šiandien, kas, kokia situacija, kas yra daroma? Nieko. Visi dirba, toliau tarsi nieko nebūtų. Toliau, dir, toliau vedamos dėrybos su diktatūromis, su di, diktatoriškomis valstybėms. Iranas, man atrodo, na, nežinau, kaip čia taip, ar taip paprasta, nuvyksti tenais, pasidėriu ir gali atverti rinkas. Uh, Man atrodo, ar tikrai reikalinga eksportuoti, sudaryti sutartis tokiais atvejais. Kasdien kyla klausimas dėl to, kad dėrybos yra tik tai paskutinis kažkoks atsilikęs akmenėlis įmatamas į bendrą tą krepšį dėrybose dėl priekybos. Tai yra tik paskutinis kažkoks atsilikęs ratas vyksta Taip, anas iki, kai buvo kalbėta dėrybos dėl PPO visų sutarčių, paskui ir jautiena su hormonais. Ir, nežinau, Man atrodo, kad aš taip e, įtariu, kad e, dabar JAF reikalaus e, tam tikro mil, skaičiaus, tiek ten milijonų tonų, kad būtų galima kompensuoti už tai, kas dabar buvo. Tai iš esmės mes dabar statome tas dujų kameras, kurios mus nužudys akivaizdžiai tai matome, kad iš, iš tų tyrimų, iš tų ataskaitų, ką komisija yra atlikusi, kad bus deficitas a, priekybos rytyje. Tai reiškia, kad komisija tiesiog netlieka savo a, darbo ir tiesiog tyčiojasi iš mūsų o, ūkininkų, iš mūsų valstiečių, iš, iš, iš europiečių. Tiesiog visą tai, ką išgirdau čia, tai rodo akivaizdžiai, kad taip yra. Pone Agilera. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau paprašyti atsakyti kai kuriuos klausimus komisijos atstovus. Dėl Brazilijos, jeigu teisingai supratau, iš žiniasklaidos Brazilijos valdžios institucijos aiškiai atsakingos uh, už šios problemos sprendimą be tų 21 e, gamyklos, e, kurios e, turėtų taip pat būti atsakingos. Kaip suprantu, tos gamyklos yra vienas svarbiausių pasaulio jautienos eksportuotojų. Ir Kaip suprantu, Brazilijos valdžios institucijos dabar jau pradeda imtis priemonių. Kaip dėl ES kontrolės priemonių, kaip, kodėl nepavyko iš karto nustatyti tos problemos, kodėl e, ta mėsa pateko į ES nesukontroliuota. Uh, Kaip e, suprantu, tai buvo Brazilijos valdžios institucijos, kurios e, pagavo tą produkciją iš keturių pagrindinių eksportuotojų, o ne Europos Sąjunga. Ir man tai atrodo keista. Juk e, kalbame apie labai didelį importuojamą kiekį jautinos iš Brazilijos Europos Sąjungą. Tad man atrodo, kad čia tikrai gali būti problemų ir uh, Manau, kad dėl vartotojų tikrai turime būti sunerime. Dėl pono Klarka komentarų. Man atrodo, derantis dėl susitarimų turime būti aktyvesni, turime aktyviau imtis iniciatyvos per dėrybas deramės dėl susitarimų, atrodo, o po to nebesugebame normaliai sukontroliuoti e, importuojamos produkcijos į Europos Sąjungą. Svarbu užtikrinti, kad priekybos sustarimus, dėl kurių deramasi, būtų laikomasi tų pačių standartų kaip Europo ir Europos Sąjungoje, e, kaip pavyzdžiui sustarime su Čile dėl žemės ūkio produktų. Kiek žinau, dabar deramasi dėl atnaujinto e, sustarimo su Čilė projekto. Ir e, dėrybose su Čilė dabar e, nefiguruoja ekologiniai produktai. Aš norėjau pastirauti, kodėl taip yra kodėl e, ekologinių produktų nebeliko dėrybose, kodėl dėl jų nesidaroma. Ačiū. Brazilijos e, tema vėl iškilo, bet iš esmės pagrindinė tema, bendroji tema yra priekybos susitarimai. Tad e, nekalbėkime vien tik apie Braziliją, nes tema yra platesnė. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau padėkoti komisijai e, ir dėl Brazilijos, kad paaiškinote, ir ponui Klarkui dėl dėrybų, kalbant agro maisto a, situaciją. Iš tikrųjų, kelia klausimų ši situacija. Mm, o klausimų dėl Europos uh, maisto saugos agentūros galimybių realiai kontroliuoti situaciją. Iš tikrųjų, Brazilijos tas reikalas yra rimtas, verčia mus bejoti, dėl to ir kelti rimtų klausimų. Tai mums tikrai reikia patikinimo, mums reikia nuraminti vartotoje dėl tų dviejų aspektų, kad būtų viskas aišku. Tai yra būtent dėl kontrolės visų sistemų Brazilijoje, bet taip pat ir čia, kaip buvo sakyta, mes turime imtis atitinkamų priemonių. Ir turime tikrai jokių nuolaidų nedaryti tiem, kas sukčiavo šiuo atveju, tikrai labai griežti turime būti. Uh, reikia prisiminti, aišku, visus mūsų susitarimus ir ankstesnės visas situacijas su tokiais kaip skandalais, kaip, pavyzdžiui, arklienos ir taip toliau. Tai aš norėčiau iš um, Santė direktorato išgirsti, kas per atimiausias dienas bus daroma, kaip bus toliau tas tyrimas vedamas, kad, kad iš tikrųjų viskas būtų gerai padaryta, kad mūsų Europos vartotojas galėtų nurimti. Uh, Na ir ponia Klarkai, tikrai jūsų optimizmas, visa ta dinamika stebina. Man atrodo, kad situacija yra daug sudėtingesnė, nei jūs pasakojate. Ir, ir pirmininkas pradžioje pasakė, kad reikia nepamiršti mūsų vertybių ir ponas Klarkas apie tai kalbėjo, apie tas vienodas taisyklės ir versybės. Reikia tų dalykų, kaip pavyzdžiui, socialinė atsakomybė, gyvūnų gerovė ir, ir panašiai Taip, kaip jūs sakėte, JAF yra krizė, galbūt reikėtų pasinaudoti tą atsiveriančią laisvą erdvę ir, ir, mm, ir, ir, ir užpildyti tą erdvę paliktą į JAF. Pone Klarkai, iš tikrųjų. Taip, ponas Trumpas išrinktas ir tai turi padarinių. Tai, taip. Dabar ketverius metus. Taip, <laughs> taip, čia aš atsiprašau, aš savo galbūt rinkimų terminais čia truputėlį vadovaus. Taigi, ketveriem metam, tai reikia įsivaizduoti, kokia bus ta strategija, kas bus taikoma tos ketverius metus. Man atrodo, jūs turite būti budrus ir atsargus tais klausimais. Ir dėl to, ką pasakė kolega Mišel Danta, reikia visą tą situaciją analizuoti europinių lygmenių. Uh, Reikia nepamiršti, kad mes turime Europos vidaus rinką ir mes turime pažiūrėti, kaip tą rinką būtų galima vėl užkariauti, e, atsižvelgiant į specifinę situaciją dėl breksito. Aš manau, kad mes turime visiškai naujai pažvelgti į tą situaciją ir, ir, ir išanalizuoti visą tai, kas vyksta rinkoje visiškai naujomis akimis e, Būtent mes turime iškelti iš naujo tos klausimus dėl to, kas bus po to ir kas bus ir su mūsų priekybos susitarimais atitinkamuose šakose, tai yra labai svarbu. Pavyzdžiui, tarkim, keulieno sektorių paimkime. Krizė šiandien yra tikrai labai rimta su Rusijos visais pareiškimais. Taip, Kinija atveria rinką, galbūt tai stabilizuoja, bet ar mes toliau dirbsime taip, nenumatydami į ateitį, kokie gali būti reiškiniai, kas, kaip, kokį poveikį tai gali turėti, viena rinka užsiveria, kita atsiveria, kas bus. Man atrodo, mes turėtumėm šiek tiek į priekį numatyti situaciją, numatyti priemonę, kurios leistų stabilizuoti mūsų kiekvieną sektorių ir, ir, ir be to garantuoti mums real, stabilę situaciją Europoje. Ačiū dabar ponas Flanagan. Ačiū. Kalbame bendrai apie priekybos temą. Nežinau, ar tai buvo tyčia padaryta, bet labai apmaudu, kad Džonas Clarkas pabaigai paliko priekybos su Britanija klausimą. Ir um, Kai buvau e, mažas, paprašydavau dar e, papildomai maisto, e, bet dabar, kai kalbame apie grinuosius importuotojus ir ta mintis, kad net galvojame apie tokias vietas kaip Brazilija, kurie yra griniai eksportuotojai ir turi leidimus eksportuoti jautieną patys atspausdindami ženklėjimo etiketes. Taigi reikia pagalvoti apie tai, kodėl e, mes e, bendradarbiaujame su tokia šalimi, e, kuri nesilaiko tų pačių standartų. Airija eksportuoja 51 procentą savo produkcijos ir tai yra tam tikras tarpusavio priklausomumas. Aš visada galvojau apie tai, kaip um, elgtis um, su šiais klausimais, kad reikėtų visų pirma vadovautis praktiniais sumetimais, nesielgti kaip uh, durniai, kaip uh, susipykę žmonės, kurie tiesiog uh, nenori matyti jokių gerų sprendimų ir um, tik nori pamokyti kitus juk dabar žmonės, vaikai sumokės tą kainą. Reikia pagalvoti apie tai, kas svarbiausia. O svarbiausia e, yra tai, kad nereikia mokyti suverenių valstybių, kaip elgtis, ką daryti. Ir e, žinau, kad e, tarp e, Brazilijos ir Airijos arba Kanados ir Airijos, tarkim, nėra jokių pieno produktų, kurie keliauja pirmin atgal, bet turime sutelkti dėmesį tai, kas yra svarbiausia. Konkrečiai dabar dėl Brazilijos jautienos. Tiesiog kyla klausimų, kiek jos atvyksta į ES ir konkrečiai kur į ES. Ar turite tokios informacijos? Ačiū. Pan posėdorfman. Ponas Dorfman, ačiū pirmininkė. Na, man atrodo, iš tikrųjų labai svarbu aptarti šį priekybos klausimą. E, Düsseldorfe e, šiuo metu vyksta viena iš didžiausių Europos vyno mugių. Aš pats ten buvau vakar nuvykęs, nes su vienu žmogum ten kalbėjau. Na ir sektoriai labiausiai rūpi štai kas Kaip pavyks atverti rinkas už ES ribų? Na ir komisija yra teisi. Mes turime siekti skaidrių standartų, kurių turi laikytis ir kitos šalis. Turime su kitomis šalimis kalbėti labai atvarai, aiškiai. Jeigu mes sudarome susitarimą su kažkuo, tai nesąžininga, jeigu mūsų partnerės ieško visokių būdų, kaip išsisukti, kaip apeiti susitarimą. Mes kai kuriuose sektoriuose e, turime pažiūrėti, kas darosi ir kitur. Pavyzdžiui, vyno sektorius. Labai sparčiai auga Kinijos rinka. Na ir jeigu Kinija sudarys susitarimą su Čilė ir Australija dėl nulinio importo tarifo, tai mes tuomet atsiliksime prarasime dalį šios tikrai labai e, sparčiai augančios rinkos. Taip pat irgi turime pagalvoti. Uh, Toliau dėl jungtinės karalystės. Mes turime su šia šalimi e, dėrėtis griežtai. Štai pavyzdžiui, e, vyno importas iš ES į jungtinę karalystę. Na, e, čia reikėtų užtikrinti, kad jungtinė karalystė uh, E, įvežtų už tokią pačią vertę į ES stipriųjų gėrimų iš Junktinės karalystės. Čia turime siekti pusiausvaros. Ačiū. Dziękuję. Kiedy pan poseł Dorfman mówił o tej wizycie. Ačiū. Kai ponas Dorfman kalbėjo apie savo vizitą į Vyno mūgę, pagalvojau, kad e, labai džiugu, kad e, geriama, geriame raudoną vyną su nelabai e, gera jautiena. Galbūt tas vynas apribos neigiamą jautinos poveikį. Man labai rūpi, kokį poveikį gali turėti laisvoji priekyba ir uh, Žinoma, šie klausimai labai svarbu, kai kalbame apie Merkosur valstybių, Australijos, Naujosios Zelandijos produkciją atvykstančią į mūsų rinką. Visose šiuose šalise e, didelė jautinos, e, keulienos pramonė ir dėl to gali kilti didelė rizika atitinkamiems mūsų sektoriams. Be to, Mm, kyla pavojus daugeliui e, mūsų geografinių nuorodų e, produktų. Mes tiesiog dažnai negalime konkuruoti su tomis kitomis valstybėmis e, ir nenorime, kad mūsų pramonė žlugtų, jeigu įsileisime šią produkciją. Konkrečiai kalbant apie Brazilijos problemą, Jeigu pažvelgtume į mūsų priekybos balansą su Brazilyje, kalbant apie šią produkciją konkrečiai, e, stebime mūsų priekybos deficitą. Nes Mm, dėl visų šių e, veiksnių e, didėja rizika, kad busime priklausomi nuo maisto produktų importo. Tad turėtume atsargiai sudaryti prekybos susitarimus su trečiosiomis šalimis. Noriu paklausti komisijos dėl atsakomybės už tokius susitarimus. Be to, na, galbūt e, dėl visų šių priežasčių reikėtų tiesiog užbaigti dėrybas. В Милано се проведе първия форум на сектора на уреза в Европейския съюз. Manau, kad um, Bulgarijos, Italijos, Graikijos, Ispanijos ir Vengrijos atstovai yra parengę deklaraciją, kuria prašo pripažinti šį sektorių kaip jautrų, pažeidžiamą sektorių, kad komisija pripažintų jį tokiu. Uh, Ir um, dėl to uh, turėtų būti uh, ribojamos um, netarifinės uh, rinkliavos. Iš tyrimų matyti, kad šis sektorius ryžių auginimo sektorius auga mm, dėl mm, importo iš Tailandų, iš kitų šalių, bet e, be abejo e, sanitarinės, fitosanitarinės taisyklės turi būti vienodos ir ES ir trečiosiams šalims. Tad noriu konkrečiai paklausti Europos komisijos, ar ketinate pripažinti ryžių auginimą kaip e, jautrų pažeidžiamą sektorių susitarimuose su Vietnamu ir Tailandu? Ar e, planuojate e, numatyti tam tikras išimtis? Ačiū, pirminkė. Norėčiau pateikti kelis klausimus. Yra nemažai dalykų, e, dėl kurių norėčiau sužinoti. Komisijos atstovas kalbėjo apie maisto diplomatiją. Aš noriu pastirauti. Galime čia gaminti savo produkciją Europos Sąjungoje, savo. Mūsų ūkininkai galėtų tai daryti, bet e, pasirašant tokį sustarimą, kurį norite pasirašyti, ponas e, Hogan ir kiti išleidžia pinigus O tos šalis e, tiesiog siūs mums e, tokią produkciją, kurią mes ir patys pasigaminam. Kam tai naudinga? Aš nesuprantu tiesą sakant. Kitas klausimas. Norėčiau, mm, kad šiek tiek daugiau pakalbėtumėte apie Japoniją, apie Merkusur e, Kalbėjote apie jautrius pažeidžiamus produktus. Konkrečiai Merkosur kontekste aš norėčiau, kad šiek tiek daugiau apie tai papasakotumėte. Mm, kiek pasistumėjusios tos dėrybos su Merkosur valstybėmis, su Japonija, PPO E, susitikimas turėtų būti surinktas vėliau šiais metais Argentinoje. Galbūt ir ten bus nagrinėjami panašus klausimai. Galiausiai noriu paklausti, ar įvertinote poveikį mažoms ir vidutinėms įmonėms, ūkiams, apskritai e, kaimo vietovių gyventojams Man atrodo, kad e, tokio poveikio vertinimo neatlikote. Juk e, bus padarytas labai didelis poveikis darbo vietoms, kaimo vietovėse, kalbant apie mažus ir vidutinio dydžio e, ūkius. Ponas Agniu, prieš penkerius šešius metus sėdėjau šioje salėje ir kai kurie šio komiteto nariai lankėsi Pietų Amerikoje, nes labai nerimavo dėl Mercosur sustarimo poveikio. Bijojo, kad Brazilijoje skerdimo standartai, kiti standartai tiesiog netitiko ES taisyklių ir grįžę raportavo, kad e, iš tikrųjų ten viskas tvarkoje, bet panašu, kad e, jie ten matė uh, tai, e, ką Brazilija norėjo, kad jie pamatytų ir girdėjo tai, ką Brazilija norėjo, kad jie išgirstų. Ir tikrai Brazilijos valdžios institucijos nerodė e, tikrosios padėties. Tad puikiai suprantu, kaip susiklosti dabartinė situacija. Tik be jokios abejonės, kai e, komisijos atstovai vyko į skerdiklas, jiems buvo rodomi tik tam tikri dalykai. Ir Nenuostabu, kad e, kai ES ėmė e, e, rūpinti savo skerdiklų standartais, buvo pareikšta, kad tai neturi būti, skerdiklose turi dirbti, dirbti būtinai veterinarijos gydytojai ir skerdimo kainos itin padidėjo. Uh, Šios sistemos tikslas buvo užtikrinti, kad viskas būtų daroma e, tvarkingai, kaip e, daroma, bet turėtume iš tikrųjų paklausti, ar komisija pati gali atlikti visą šį darbą. Jeigu ir toliau importuosime jautieną iš tokių šalių kaip Brazilija, e, kurioje klesti korupcija, kyšiai ir taip toliau ir panašiai, Svarbu tik sužymėti varneles tinkamose vietose. Juk um, tose skardyklose, gamyklose lankosi ES ekspertai, vyksta tam tikra e, rotacija. Visada kažkas naujas atvyksta. Bet e, tai nieko nereiškia. Mūsų skerdyklose vyksta tas pats. Galbūt, jeigu Brazilijos skardiklos iš tikrųjų būtų įdėkti tie patys standartai, e, skardimo kaina juose taip pat e, išauktų tiek, kad e, mūsų produkcija galėtų konkuruoti su Brazilijos produkcija. Manau, kad turite labiau tikėti žmonėmis, ponė Maginas. Turiu atsakyti e, pono Agnių komentarus dėl veterinarijos gydytojų. Junktinėje karalystėje dažnai pasitelkiami gydytojai, veterinarijos gydytojai, kurie buvo parengti ne Junktinėje karalystėje. Ir įgyventinama gana įdomi programa šioje srityje, bet dabar uh, Dėl prezentacijos aš norėčiau paprašyti, kad Džono Klarko prezentacija būtų mums pateikta. Man atrodo, būtų labai įdomu, bet atsiprašau komisijos, kad negirdėjau paaiškinimų. Dėl Narkosur, dėl to, kas neseniai vyko, ar komisija Brazilijos valdžios institucijoms ir kitoms institucijoms pranešė apie Europos parlamento uh, nenorą sudaryti tokių sustarimų dėl jautinos importo iš Brazilijos į ES. Šiam komitetui šis klausimas labai rūpi. Dėl neseniai vykusių istorijų su, su jautina, e, keuliena, ar mums rūpi visos mėsos rūšis, ar tik jautina, ar tik keuliena. Uh, Man atrodo, kad e, tokia padėtis e, susiklošius jau daugeliu, e, jau per daugelį metų, tad neaišku, ar komisija Brazilijoje iš tikrųjų yra taikoma e, tinkama kontrolės sistema. Galbūt komisija galėtų nagrinėti labai konkrečius klausimus. Ir man m, iš tikrųjų rūpi tai, kad dėl įtarimo, dėl tam tikro produkto e, gali žlugti pasitikėjimas e, visais tais produktais. Jeigu be to dėl tų keturių gamyklų noriu pastirauti, ar jos jau buvo išbrauktos iš sąrašo, jeigu ne, e, kada tai bus padaryta ir kaip komisija ketina elgtis jų atžvilgių, kokių priemonių ketina imtis. Ponas De Castro. Ačiū, jau daug kas buvo pasakyta. Aš e, norėčiau padėkoti direktoriui Klerk už tai, kad pas mus atvyko. Reikėtų sureaguoti naujus JAF administracijos veiksmus. Jeigu JAF eina link protekcionizmo, tai aš manau, kad mes neturime e, kažin kiek e, galimybių. Mes ko gero turėtumėm um, laikytis labiau gynybinės politikos. Um, mes esame labai susirūpinę dėl Brazilijos. Ir mes esame tikrai labai susirūpinę dėl to, kad ES tarnybos nenuspėjo tokio skandalo, jo nenujautė, o viską perskaitė tik spaudoje. Tai dėl to mes tikrai esame labai susirūpinę. Uh, Ir aišku, e, kontrolės sistemos pasienyje turėtų e, funkcionuoti, veikti. Taip pat e, tai verčia pamastyti apie visas Mercosur darybas, nes skandalas yra tikrai didžiulis, ypač turint omeny ir to skandalo apimtis. Mes turėtumėm vadovautis abipusiškumo principo. Europoje yra labai griežti standartai labai griežtos taisyklės ir tikrai yra būtina, kad komisija užtikrintų, jokios, jog tokios pačios, tokių pačių taisyklių ir standartų laikytųsi ir tos šalis, kurios nori importuoti į ES. Tai turėtų būti pagrindinė taisyklė, sudarant bet kokį tarptautinį sustarimą. Ačiū. Kiedy pan poseł mówił o protekcjonizmie amerykańskim, to obserwujemy. Kai kalbėjote apie, apie Amerikos protekcionizmą, minėjote, kad mm, matyti, jog mm, vis daugiau ambasadų domėsi diskusijomis, kurios vyksta, pavyzdžiui, mūsų komitetų biure ir pažanga e, susijusia su priekybos dėrybomis, ypač kalbant apie didėjantį amerikiečių protekcionizmą. Žinoma, negalime e, visų tų dalykų atmesti, nes priekyba visada dvišalis dalykas ir ji turi būti naudinga abiems šalims. Ponas Jar dabar. Labai ačiū. Aš irgi turiu dvi pastabas dėl skandalo su Brazilija. jeigu buvo įvykdytas baudžiamasis nusikaltimas, tai kaltieji turi būti nubausti, o galbūt tai buvo sisteminiai pažeidimai, gal tiesiog atsitiko taip, kad nepasiteisino kontrolės sistema, aš nežinau. Sisteminė klaida e, irgi galėjo e, įvykti. Suprantu, kad komisija tyrimą dar tik pradėjo, dar turime palaukti rezultatų toliau. Aš visą laiką maniau, kad priekyba skatina taiką. Dabar e, e, laikai neramus, štai ir JAV, ir Brexit, ir dėl to mums reikia alternatyvų. Aš džiaugiuosi, kad komisija toliau derasi. Dabar dėl to, ką pasakė kolega De Castro. Kai tik gausime e, pirmosius rezultatus, juos iš tikrųjų turime skubiai aptarti. Prekybos susitarimai visą laiką yra kompromisai. Ne visą laiką išlos e, žemės ūkis tokiuose susitarimuose. Bet e, jeigu ir žemės ūkis turi nešti savo kažkokį indėlį į tokius priekybos susitarimus, tai mums tai reikia kompensuoti kažkokiu kitokiu būdu. Taigi, e, e, tokia atveju žemės ūkio sektoriui reikėtų kompensacinių priemonių. Ponas. Nežinojau, e, iš tikrųjų, ar tyčia tai buvo paminėta mano pavardė, kalbant apie veterinarijos gydytojus ir skerdiklas. Mes tikrai labai daug dirbome skardyklose, buvome meistrai šio darbo, šios veiklos. Ir po to per vieną naktį viskas pasikeitė, nebebuvome tinkami šiam darbui atlikti, buvo įtvirtintas reikalavimas, kad tai turi būti būtinai veterinarijos gydytojai, kurie yra apmokyti septynerius metus, užtikrinti gyvūnų gerovę ir taip toliau. Bet iš tikrųjų jiems net e, nelabai rūpi tas rytis, e, veterinarams nelabai įdomus tas darbas, bet pagal reikalavimus e, jie turi ten dirbti arba turi dirbti asmenys turintis lygiavertas kvalifikacijas. Ir žinoma, visi patyrę specialistai buvo a, labai nepatenkinti. A, taigi a, tikiuosi, kad a, Junktinė karalystė pasitraukus iš, iš ES e, e, vėl grįž senoji tvarka. Ačiū, aš noriu pastirauti e, komisijos, galbūt galėsite tarpusavėje susitarti, kokią tvarką norėtumėte atsakyti į pastabas, kurių išgirdote iš parlamentarų. Ačiū. Aš pradėsiu, o paskui kolega atsakys į klausimus susijusiu su SP sistema ir Brazilija. Visų pirma, noriu šitą patikslinti. Turiu pasakyti, kad nelabai žaviuosi tais prekybos susitarimais, tai sakau aiškiai. Aš čia laikausi tikrai blaivaus požiūrio, kalbant apie, ypač kalbant apie žemės ūkį. Komisija teikia pasiūlymus tarybai, na, o taryba valstybės narės nusprendžia, ar pradėti darybas dėl laisvos priekybos sustarimo ar ne. Pagal pasaulio priekybos organizacijos taisyklės negalima taikyti išimties žemės ūkio sektoriui. Aš deruosi dėl su žemės ūkiu susijusių priekybos susitarimo dalių ir tikrai nesu entuziastingai nusiteikęs dėl to. Uh, Dabar dėl to, ką pasakė ponas Bove. Jis teravosi, kodėl mes nesidarome su Iranu. Mes nesidarėme dėl laisvosios priekybos susitarimo su šia šalimi. Bet ką mes darome? Mes skatiname ES eksportą į Iraną. Tai yra tikrai didžiulė rinka, ypač Europos jautienai, avienai ir taip toliau. Ir taip pat noriu patikslinti, kad aš negaliu komentuoti Brexit klausimo. Kol kas Junktinė karalystė e, turi visas teisės ir pareigas, kaip ir bet kuri kita ES šalis. Mes e, turėsime atsižvelgti į Brexit. Aš negaliu pasakyti, kada mes turėsime pradėti dėrėtis su e, Junktinė karalystė dėl laisvosios prekybos sustarimo. Tikrai negaliu nieko spėlioti. Uh, Aš tikrai pritariu tam, ką pasakė kolegė Agyra. Mes turime skatinti ES standartus. Juos turime ginti, kai vyksta dėrybos dėl laisvosios priekybos susitarimo. Tai yra tikrai būtina. Ir manau, kad per ateinančius metus tai bus aiškiai matoma. Ponas Nekov e, teravosi dėl teisių. Atsiprašau, e, ryžių klausimo. Tai yra e, jautrus klausimas. Su Vietnamu jau mes susitarėme. Susitarėme dėl e, tam tikrų nedidelių muitų ir kvotų ryžiams. Bandome laikytis tokio paties požiūrio ir su Tailandu. Ir pažiūrėsime, kas atsitiks su JAV, kai prasidės dėrybos dėl TTIP. Pane Rodrygas pateikė tikrai daug klausimų. Ji teiravosi, kas vyksta su Japonija ir Merkosur valstybėmis. Su Japonija dėrybos labai pasistumėjusios į priekį, tikimės, kad susitarimas bus pasiektas iki vasaros. Toks yra mūsų viešai skelbiamas tikslas, to siekia uh, ministras pirmininkas Abė ir ponas Junker. Ir tai yra tikrai puikios naujienos ES žemės ūkiui. Uh, Japonija negali su mumis konkuruoti, bet um, Japonija labai suinteresuota mūsų keulieną, jautieną, vynų. Na ir tikrai, manau, kad galėsime tikrai neprastai perekiauti. Japonijos rinkoje sudarė laisvosios prekybos susitarimą. Tuomet atsidursime vienodoje padėtyje su tokiamis šalimis kaip Čilė. Taip pat buvo teirautasi Kokį poveikį laisvosios priekybos e, susitarimas turės smulkiesiams ūkininkams? Bet atliekant bet kokį e, susita... derantis dėl bet kokio susitarimo atliekamas labai išsamus poveikio vertinimas, taip pat atsižvelgiant ir į smulkiuosius ūkius. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad neseniai buvo baigtas E, poveikio vertinimas dėl to, kokį bendrą poveikį visi laisvosios prekybos sustarimai turės jautriesiems sektoriams. Tas dokumentas yra viešas. Poveikio vertinimas rodo, jog jeigu tokie jautrų sektoriai kaip jautiena, paukštiena ar cukrus būtų liberalizuoti, tai būtų padarytas tikrai e, e pragaištingas poveikis ES gamintams ir dėl to e, mes tikrai sieksime apsaugoti tuos jautrius produktus. Jų nenorime įtraukti laisvosios prekybos sustarimą, tai tikrai būtų kvaila. Mes bandysime dėrėtis galbūt dėl muitų, kvotų. Taip pat buvo teirautasi, kodėl laisvosios prekybos susitarimuose Tiesiog prekiaujama tais pačiais produktais su vairiomis pasaulio šalimis. Nėra viskas taip jau paprasta. Jeigu pažvelgtumėm, kokia vyksta priekyba tarp ES ir Azijos šalių, ar tarp ES ir Amerikos, Amerikų, tai tuomet pamatytumėm, kad e, mes daugiausia importuojame žaliavų, o daugiausia eksportuojame aukštos kokybės produktų aukštos e, didelės vertės produktų. Taip pat buvo patikta nemažai klausimų apie jautrius sektorius, manau, kad tai jau atsakyta. Vienas narys teiravosi apie Merkosur valstybės. Ar Merkosur valstybės e, žino, kad tokie sektoriai kaip paukštiena ar jautiena labai jautrus? Turiu pasakyti, kad taip, kuo puikiausiai jie žino. Ir jie žino, kad Kokia yra Europos parlamento ir jūsų komiteto pozicija? Ir esu tikras, kad e, mūsų partneriai Merkusur valstybėse supranta, kad Europos parlamento jautienos sektoris labai jautrus. Toliau dėl laisvosios prekybos susitarimų įgyventinimo. Labai svarbu, kad mūsų partneriai nesinaudotų mūsų geografinės e, kilmės nuorodomis, ypač, pažiūrėjau, kalbant apie vyno sektorių. Jau buvo kilę problemų su Japonija ir Kinija. E, šios šalis pasiūlė e, bemuitę priekybą tokiam šalims kaip Čilė ir Australija. Mes irgi norėtumėm nulinio tarifo bet to paties tikrai negalime padaryti dėrėdamėsi su Kinija. Na ir galiausiai dėl pasaulio priekybos organizacijos komisija seka pasaulio priekybos organizacijos taisyklėmis. Ir mes kelsime klausimą dėl priekybą uh, trikdančių nacionalinių subsidijų. Norime pažango šioje srityje. Šiuo metu PPO nėra suinteresuota kalbėti apie didesnį prieigos prie rinkos liberalizavimą tiek iš mano pusės. Suprantu, kad galbūt ne visus klausimus atsakiau, bet atsakiau kiek galėdamas geriau. O dabar kolega atsakys į klausimus, kurie susijęs su Brazilija. Uh, thank you, John. Thank you, Mr. President. Okay, turning to the specific issue of Brazil. Ačiū. Taigi dėl Brazilijos. Buvo teirautasi, kaip taip atsitiko, kad mes viską sužinome iš spaudos. Mes e, penktadienį pateikėme pirmą skundą, kai tik tai sužinojome apie šį skandalą. Uh, iš karto ėmėmės oficialių veiksmų ir pareiškėme, kad tikrai neprimtina tai, jog mes apie viską sužinome iš spaudos, o ne oficialiai šaltiniais ir mes nuolat tai kartojame Brazilijai. Ir ne vienas iš jūsų apie tai kalbėjote. Tai ko gero rodo e, sisteminės e, spragas Brazilijos kontrolės sistemoje. Ir mes e, šį klausimą jau esame kėlę. Mes sakėme, jog tikrai nesitikėjome, kad pačios Brazilijos kontrolės institucijos, atliekdama savo kasdieninius patikrinimus, nesugebėjo aptikti e, tokių klastojimų. Jos nebūtų sugebėjusios aptikti šio skandalo, jeigu nebūtų perskaičiusios apie tai spaudoje. Brazilijos institucijos tvirtina, jog jos mums e, negaliu oficialiai apie tai pranešti dėl to, kad Brazilijoje yra atskirtos jurisdikcinės galios. Bet iš tikrųjų man neaišku, kaip Brazilija pati to nepastebėjo, atlikdama patikrinimus. Taip pat buvo teirautasi, kodėl to neaptiko mūsų kontrolės sistemos čia Europoje pavyzdžiui, kai tie produktai buvo importuojami į ES. Galbūt susidaro toks įvaizdis, kad ES duris plačiai atvertos importui iš Brazilijos. Tai netiesa. Mes vykdome labai griežtą importo politiką. Nuo kalbant konkrečiai apie Braziliją, mes atlikome daug patikrinimų ir mes aptikome problemų. Pateiksiu jautienos pavyzdį. Mes jau ne kartą, ne vienerius metus sakėme, kad kyla problemų ir mes ieškojame sprendimų kartu su Brazilijos institucijomis. Bet e, kadangi mes negavome tinkamų atsakymų, tinkamų patikinimų, mes e, laikėmės labai griežtos kontrolės. Dėl brandintos jautienos mes leidžiame importuoti tik labai nedideliam skaičiui ūkių kurie gali importuoti brandintą jautieną į ES. Mes leidžiame importuoti tik iš tam tikrų Brazilijos regionų. Taigi atliekame ne vieną kontrolės priemonę. Ir tai daro spaudimą Brazilijai. Reikia pasakyti, kad metams bėgant importo apimtis iš Brazilijos tikrai sumažėjo. Prisiminkime, kiek buvo importuojama uh, iš Brazilijos jautienos 2007-2008 metais. Ir tą pasakyčiau ne vien tik tais apie jautieną, bet, pažiūrėjau, apie keulieną. E, Brazilija yra didžiausias keulienos eksportuotojas pasaulyje, bet Brazilija netveža ne gramą keulienos į ES, nes mes to neleidžiame, nes Brazilija netitinka visų teisinių reikalavimų. Dabar dėl patikrinimo prie ES sienų. Jau nekartą esu sakęs ir vėl pakartosiu. Mes atliekame ir dokumentų kontrolę, ir fizinius patikrinimus. Ir aš bet kokiai nusikalstamai grupuotėjai Brazilijoje sakyčiau, jeigu jūs norite sukčiauti, nebandykite eksportuoti į ES, nes mūsų kontrolė labai griežta. Taip mes turime problemų ir mes jas sprendžiame su Brazilijos institucijomis. Ir to pasakoje, po to, kai kilo skandalas, mes paprašėme valstybių narių sugriežtinti kontrolę, ypač fizinius patikrinimus. Tie fiziniai patikrinimai apima ir mėginių ėmimą, ieškant E, patogenų, tokių kaip E. coli bakterija ir panašiai. Ir aš tikrai norėčiau paprašyti valstybių narių atsižvelgti mūsų raginimus. Kaip jau sakiau, penktadienį vyks susitikimas su valstybių narių vyriausiais veterinarijos pareigūnais ir mes šį klausimą kelsime. Taigi, jeigu yra sisteminių problemų Brazilijoje, tai tikrai reikalinga griežtesnė kontrolė čia. Ir komisija tikrai imsis ir papildomų veiksmų. kai yra pažeidžiami importo reikalavimai, mes imamės griežtų priemonių. SPS komitete, e, PPO e, e, komitete Ženevoje mes jau apie tai kalbėjome. Ir mes esame pateikę, ko gero, daugiausia skundų dėl SPS priemonių nes kai kurios šalis taiko neproporcingas, diskriminacinės priemonės ir mes nuo to turime gintis. ES laikosi taisyklių, mes norime, kad ir kiti tą patį darytų. Ir čia aš turiu omeny ne vien tik tais vidaus rinką, bet ir išorės santykius. Europa laikosi taisyklių ir aš to tikrai didžiuojuosi. Matėme, kas atsitiko su Rusija. Rusija ėmėsi diskriminacinių priemonių prieš ES. Rusija nesilaikė taisyklių. Bet mes turime būti griežti, nes tai vienintelė galimybė apsaugoti mūsų vartotojus ir mūsų gamintojus. Taip pat užtikrinti ir saugumą ir tai, kad mūsų gamintojai galėtų gauti pelno, jeigu jie laikosi taisyklių. Mes ir toliau tokios politikos laikysimės. Na ir baigdamas noriu Jūs patikinti, kad toliau palaikydami kontaktus su Brazilyje, suprasime, kad Brazilija neatsižvelgia mūsų susirūpinimą ir jeigu valstybių narių griežtesnė kontrolė e, e, paliudis, kad Brazilijoje kyla sisteminių problemų, taigi jeigu paaiškės, kad problema yra rimtesnė ir ji paveikia ir eksporto sektorių, tai, bus, tai turės pasiekmių. Galbūt bus tokia pat padėtis kaip ir 2007 metais. Ačiū. Ačiū, ponios ir panai. Kaip žinote, turime išas veiksmų tarnybą, tai gal reikėtų kalbėti su jais, gal ir su Europos komisijos pirmininku, gal EIVT turi kažkokiu tai specialių padalinių, kurie dirba su priekybos sutartimis galbūt iš žemės ūkio požio taško būtų galima irgi kažkaip pagalvoti, kas patektų jų kompetenciją. Man atrodo, turėtų jau būti kažkokia tai komanda, kuri galėtų atsakyti tos klausimus mums. Pans Flanagan. Dar klausimas ponui Klarkui dėl to, ką Sedra sakė, kad iš tikrųjų pavyzdžiui, dėl to, kokios komis prekėmis yra keičiamasi, ta prasme, kokios perkamos parduodamos, kad pakankamai papildančios viena kitas prekės e, juda pirmin atgal. Tai aš norėjau tiesiog pasitikslinti, ką jūs turite omenyje, apie ką čia eina kalba, kokios tos prekės vis tik tai. Ir ponia Gilera. Pregunta muy concreta al representante de la DGSANTE. Eh, ningún Estado miembro. Aš norėčiau pasiteirauti Santė generalinio direktorato valstybės narės, aš taip suprantu, komisijai nėra pranešusios, kad aptiko problemų dėl e, Brazilijos jautienos. Ar jūs e, jau gavote kokios informacijos ar kokių užklausų iš valstybių narių? Uh, tiesiog, ar, ar gavote signalų, kad yra kažkas negerai su Brazilijos vietina, ar tiesiog jūs laukėte, kada bus pagerintos sistemos. Gal jūs galite patikslinti, ar valstybės narės turi stiprinti savo kontrolę, ar jos ketina tai daryti? Aš jau sakiau apie priekybos sutarimas su Čilė ir ekologinė produkcija. Aš norėčiau dar jūsų atsakymo ir savo ankstesnį klausimą. Ačiū, atrodo, daugiau norinčių pasiteirauti nėra, tai tada suteiksiu žodį direktoriui, prašydamas atsakyti į parlamentarų klausimus. On, on the, on the Ačiū. Dėl to santykinio papildomumo žemės ūkio produkcijos srautų aš pateiksiu pavyzdžius į JAF eksportuojame E, iš esmės vyną, alkoholį, alyvogės, makaronus, alų atkeliauja iš JAV. Ar žinote, kas salėje, ką daugiausiai importuojame iš JAV? Migdolus. Tikrai nedaug mes jų auginame čia. Antras produktas yra sojų pupelės e, kaip pašaras. Dabar toliau priekyba su Pietričių Azija panašiai. Papildomumas toks matomas. Aš nenoriu pasakyti, kad mes visuomet priekiaujame skirtingais produktais. Aš tiesiog noriu pasakyti, kad jeigu yra priekiaujama tuo pačiu produktu, tai yra tam tikrų priežasčių tam. Uh, galbūt kokybės yra skirtingos ir, ir vartotojai nori kažkokios skirtingos kokybės produkto, galbūt kaina skiriasi, tai aišku, kad logika visuomet egzistuoja. Toliau atsiprašau parlamentarės, kad neatsakiau jūsų klausimą dėl ekologinių produktų susitarimo su Čile. Neseniai sudarėme dvi šalį susitarimą su Čilė. Uh, kad pripažintumėm ekvivalentiškai mūsų ekologinę žemdirbystės produkciją. Mes tą padarėme, kai sudarydami tokį atskirą autonominį susitarimą. Uh, o nelaukėme, kol tai bus įtraukta į laisvos priekybos susitarimą su Čilė, kuris būtų sudarytas ateityje. Mes tiesiog nusprendėme, kad tai yra daug greičiau, paprasčiau padaryti su Čilė, tiesiog sudarant susitarimą dėl ekologinės produkcijos, nelaukiant, kol bus sudarytas bendras priekybos susitarimas su Čilė, galbūt po keliarių metų. Tai tiesiog toks būtų paprastas atsakymas mano. Um, Dabar dėl tų papildomų klausimų dėl Brazilijos ir konkrečiai tų skaičių išdėstimo, ką aš turiu, kokius skaičius. Iš esmės importuojame apie 65 tūkstančius tonų jautienos iš Brazilijos. Tai yra 2016 metų skaičius, kiek mažiau nei 1 procentas e, jautienos produkcijos Europoje. Paukštienos skaičių neturiu, turiu skaičių, kuris rodo, kad apie 133 e, milijonus eurų vertės paukštienos yra importuojama, man atrodo, tai čia per mažas skaičius, skaičius turėtų būti daug didesnis. Galbūt čia yra tik tai filė paukštienos, galbūt nėra kitų paukštienos produktų. Dabar pagal valstybės jautienos įprastinės Niderlandai Rotterdamas, kadangi yra uostas, per kurį įvažiuoja ta jautiena ir paskui iškeliauja kitur toliau, kiti importuotojai būtų Ispanija, Junktinė karalystė, Belgija tam tikrų mastų. Neturiu skaičių išdėstytų paukštienai, kiek kuri valstybė importuoja. Dabar dėl notifikavimo iš valstybių narių yra kokių kontaktų, informacijos, aš noriu pakartoti. Uh, Visi gyvulinės kilmės e, visos siuntos yra tikrinama šimtų procentų dėl tapatybės ir e, fizinis patikrinimas yra prie sienos. O dabar dar valstybės narės atliks fizinių aspektų tikrinimą, ims imtis ir dėl maistų pernešamų patogenų tie tikrinimai vyksta, yra nuolatiniai. Nuo 2016 metų, pavyzdžiui, yra 47 pranešimai per spartos greito perspėjimo sistemą dėl to, kad yra kažkas tai nustatyta prie sienų dėl importuotų produktų iš Brazilijos. Visi tie pranešimai išanalizuoti. Bet aš nežinau, kaip čia atskirti tuos tai, kas yra per to greito perspėjimo sistemą ir kas yra tie skandalai. Uh, Dabar tiesiog skirtumas yra tas, kad informacija yra užprašyta iš Brazilijos ir valstybių narių paprašyta atlikti pilnus patikrinimus. Tai tiesiog pilnai gausime visą informaciją ir bus galima galvoti, kokiu reikia papildomų apsauginių priemonių. Ponas ir ponai, dėkoju. Tikrai svarbu visą tai, nes kaip kitaip mes galėsime naujoje žūp integruoti tokius dalykus kaip priekyba, kaip mes galėsime kalbėti apie naują žūp ir Europos gamintų situaciją, jeigu nebus tokių diskusijų. Būtent todėl norėjome gauti kaip galima geriau, daugiau informacijos šiandien keičiantis nuomonėmis tam, kad galėtumėm geriausiai atstovauti mūsų rinkėjams, ūkininkams. Tai tuo baigiame e, šio klausimo diskusijas. Dėkuoju už naujausią informaciją apie Brazilijos mėsos skandalą. Tikrai prie to sugrįšime, kadangi tai yra ypatingai svarbus klausimas. Ir aš esu tikras, kad tikrai mūsų piliečių akise daug e, susirūpinimo kilo to klausimu. Taigi dabar 14 darbo tvarkėjus punktas yra Agri komiteto koordinatorių pateiktų rekomendacijų tvirtinimas. Mes turime um, Ryte buvo koordinatorių posėdės, tai mes turime jų rekomendacijas, esu tikras, jūs visi gavote tas rekomendacijas elektroniniu paštu. Galbūt ir popieriuje gausite jų rekomendacijas. Nematau prieštaraujančių, tai tikriausiai galime tvirtinti tas rekomendacijas. Kiti klausimai nieko neturime. Kitas posėdis yra numatytas balandžio 11 nuo 3 iki pusės 7 ir balandžio 12 nuo 9 iki 12.30 ir po to po pietų dar. Tai, manau, tuo galime baigti šį posėdį. Tai tikrai buvo įdomus posėdis. Dėkuoju visiems už dalyvavimą ir dėkuoju vertėjams.